So, guten Morgen, liebe Kollegen. Labas rytas, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos. Sveikinu atvykus į paskutinį mūsų posėdį prieš vasaros atostogas. Turime dar šiek tiek padirbėti prieš įgydami teisę pailsėti. Die Sommerpause beginnt. Ich Frage. Norėčiau pasiteirauti, ar turėtumėte pastabų dėl darbo atvarkės? Atrodo, ne. Norėčiau pasakyti, kad Lenkų delegacijos 21 darbo atvarkės klausimas atkrenta, kadangi mes jį aptarėm anksčiau, Liepos mėnesį. Norėčiau pranešti štai ką. Mes esam sveikatos komitetas, todėl labai svarbu žinoti, kad Raudonasis kryžius, Belgijos Raudonasis kryžius organizuoja parlamente kraujo donorų akciją. Visi kviečiate dalyvauti šioje, šiame renginyje, kadangi visiems puikiai žinoma, jo kraujo visuomet nepakanka, kraujo donorų nepakanka. Norėčiau taip pat informuoti apie aplinkosaugos ministrų neformalų susitikimą vakar ir užvakar Lenkijoje. Buvo kalbama apie išteklių veiksmingumą. Rugsėjo pradžioje komisija ketina šiuo klausimu pateikti kelio gairias ir mes turėtume parengti mūsų pranešimą šiuo klausimu. Dėl septintosios aplinkosaugos veiksmų programos vyksta, vyko intensyvios diskusijos. Tokia programa yra numatoma priimti. Trečia, trečia tema, kurią aptarnėjo ministrai, tai buvo pasirengimas Durbano konferencijai klimato apsauga. Durbano konferencija yra vertinama kaip Afrikos konferencija, todėl ten bus labai svarbios temos miškų išsaugomas, energetikos politika ir taip toliau. Turbane taip pat nebus pasirašyta jokio susitarimo, kadangi Obama G7 susitikime pasakė, kad prieš prezidento rinkimus JAV nieko nebus galima pasiekti, todėl sunku tikėtis kokio nors susitarimo. Taip pat ministrai išreiškė nusivylimą ir nuostabą, kad parlamentui nepavyko priimti rezoliucijos. Ir supranta tai kaip mūsų silpnumo e, išraiška, kadangi tarsi mes neparodėme konkretaus kelio siekti susitarimo. Kitas dalykas, mums susitarus dėl kompromiso tarp frakcijų plenarnėje sesijoje nepavykus užsitikrinti daugumos, turėtume pripažinti, kad iš tikrųjų dar reikia nuveikti daug darbo, įdėti daug energijos. Jau plenarnėje sesijoje nepavyko priimti pranešimo dėl uh, atominių jėgainių saugumo. Dabar vėl nepavyko susitarti dėl pranešimo, dėl aplinkos e, apsaugos. Taigi mes tiesiog pradedame ne, netesėti savo žodžių. Ir žinoma, taip e, apskritai palaidojame mūsų inirtingo uolaus darbo rezultatus frakcijose. Richard Zeba nori pasisakyti, pato Jorgensen. Labas rytas. Nors klausimas nėra įtrauktas į darbo tvarkę, tačiau apie pranešimą reikėtų pakalbėti. Plenarnė sesija buvo balsuota dėl šio pranešimo, tačiau norėčiau, savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti labai aiškiai, kad mes laikėmės kompromiso Ir visiems buvo akivaizdu, kad mes laikomės mūsų nubriežtos linijos, būtent kad pritarėme 20 procentų mažinimo tikslui plus 5 procentų sutaupant energijos išteklius veiksmingai naudojant energiją. Mums ir visada buvo aišku, kad dėl 30 procentų mažinimo tikslo balsuosime prieš, tai darėme ir frakcijoje, ir plenarėje sesijoje. Ir, ir balsavimo rezultatai rodo, kad mūsų frakcijos balsais šitas pranešimas galėjo būti priimtas, tačiau iš kitų dviejų pusių buvome per daug atakuojami ir kita vertus reikia pripažinti, kad kai kurie parlamentarai tiesiog per daug norėjo Kita vertus, mūsų veikla buvo labai skaidri, aiški ir nuosekli. Taip pat tas parlamento pasiūstas signalas nerodo, kad susilpnėjo parlamento pozicijos, bet jis rodo, kad parlamentas siekia 30 procentų tik tokiu atveju, jeigu bus pavyks susitarti tarptautiniu mastu ir pasirašyti tarptautinę sutartį. Taigi mes visuomet laikėmės tokios nuomonės ir įsitikinome, kad ji balsavimo metu buvo patvirtinta. Todėl taip reikėtų pirmininkų interpretuoti tą mūsų tariamą nesėkmę kiekvienas iš frakcijos, prašom pasakyti, nors tokios diskusijos mes nenumatėme. Man keista girdėti, kad frakcijos linijas, linija buvo skaidri. Mes turime kompromisą. Aš esu šio parlamento narys jau septynerius metus buvau šešėlinis nemažai pranešimų pranešėjas. Ir niekad man neteko susidurti su tokiu kompromisu, kurio didžiausia frakcija negina per plenarinę sesiją. Niekad su tuo nesusidūriau. Mes buvom pasiekę kompromisą dėl 25 procentų ir visos frakcijos aiškiai suprato, kad be to kompromiso uh, šalia to kompromiso dar bus konsoliduotas pakeitimas ir EPP pranešėjas tą žinojo ir niekaip nesakė ir jokių būdų nesakė, kad tai reikš, kad nebus tas kompromisas paremtas visų Aišku, mes galim nesusitarti, galim nepasiekti kompromiso, bet negalim sakyti, kad yra kompromisas ir kai reikalas, kai klausimas jau svarstamas plenarinėje sesijoje, to kompromiso nebėra, jis dinksta. Ir tada reikia balsuoti prieš. Ir jei, jei to kompromiso nėra, tai aišku, kad reikia balsuoti prieš. Aikot. Aš nenorėčiau dabar vėl grįžti, vėl veltis į diskusijas, balsavom ir yra kaip yra. Bet Envi komitete visose iki balsavimo vykusiuose posėdžiuose mes labai atvirai diskutavome ir su šešėliniais pranešėjais ir sutarėme, kad nepritarsime vid, viduje sutarėme dėl 25 procentų. Tai buvo kompromisinis pasiūlymas, kuriam pritarė visos frakcijos. Buvo praktiškai pasirašyta ir sutarta. Envi komitete buvo 30 procentų pasiūlymas. Mes žinojom, kad tai yra konsoliduotas kompromisinis pasiūlymas ir žinojom, kad balsavimas uh, plenarinėje sesijoje nebus lengvas. Bet po to vėl atsirado kompromisiniai pasiūlymai dėl 25 procentų. Ir aš sakiau, kad tai pavojinga, nes mes vėl peržiūrim kai kuriuos kompromisus, dėl kurių jau buvom, sutar, buvom sutarę. Aš pritarčiau Richardui, kad toks atvejis buvo pirmas kartas. Bet aš irgi atvirai sakiau, kad tam kompromisui daug kas nepritars. Tai buvo praktiškai mm, labai didelė rizika, nes mes pakeitėme kompromisą, dėl kurio buvome sutarę. Ir noriu, kad viskas būtų įrašyta į protokolą. Mes buvom sutarę dėl kompromiso, bet gaila, kad po to vėl buvo pateikiami pakeitimai dėl dalykų, dėl kurių buvo sutarta. Bet per Envi diskusijas mes elgiamės labai atvirai. Pirmininkas. Po vieną nuo frakcijos, prašom. Pirmininkė. Nežinau, kodėl čia toks triukšmas kyla. Norėčiau pasakyti mūsų grupės vartų. Norėčiau pasakyti, kad dėrybos dėl šio pranešimo buvo labai draugiškos, labai atviros, tačiau kartu reikėtų pripažinti, kad jau iš pradžių mes minėjome, kad mes negalime pritarti jokiam pasiūlymui, kuris eina toliau negu siekia komisija. Ir todėl maksimalus e, kompromisas galėtų būti apie 25 procentus, tačiau mes laikėmės savo ankstesnės pozicijos, kurią išsakėme šiame komitete, tai buvo 20 procentų, jeigu nebus globalaus susitikimo. O kadangi toks susitikimas nebuvo pasiektas, todėl siekiant kompromiso Envy parlamente mes galime sutakti ir su 25 procentų mažinimu, bet ne daugiau. Todėl pranešėjas turėtų sutikti, kad mes labai aiškiai suformulavome savo poziciją, tą padarė mūsų šešėlinis pranešėjas, šešėlinių pranešėjų posėdėje. Ir be to aš nesupran, nesutinku su tuo, kad pranešimas, kuris nebuvo priimtas, turėti kelti tiek problemų. Tai yra demokratinės diskusijos uh, dogma ir jeigu kas nors nepritarė, jog negali, kad eiti toliau negu 25 procentai, aš nematau, kad kyla problemų, tai demokratija. Aš tiesiog informavau, kaip vertinama ta, tas balsavimo rezultatai, viso tai suprantama kaip parlamento silpnumo ženklas, bet to Čia reikėtų kalbėti ne apie 25 procentų mažinimą, bet apie tai, ką sako komisija savo dokumente, kad 2008 metų klimato kaitos pakete e, e, yra nurodyta mažinimas 25 procentais. Tik plenarnėje sesijoje buvo nesilaikyta to tikslo. Nežinau, ar kolegė Sizelis šešėlinė pranešėja, gal norėtumėte jūs pasisakyti, kadangi įtrė taip pat dalyvavo šioje diskusijoje. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau pakalbėti kaip pranešėja ITRE komitete. Norėčiau priminti kolegom, kad šis straipsnis buvo renktas pagal 50 straipsnį, naudojantis bendrom ITRE ir ENVI kompetencijom. Ne tik ENVI, bet ir ITRE komitetas domisi šio klausimu. Aš pritarčiau pranešėjui, kad procesas buvo atviras, bet Envi sprendimas nebuvo kompromisas tarp Pitrė ir Envi. Ir galbūt dėl to, dėl tos priežasties galiausia taip viskas ir išėjo. Manyčiau, kad tokiais atvejais reiktų ieškoti kompromiso su tuo, pirmiausia, su tuo komitetu, su kuriuo mes šiuo atveju dalinamės kompetencijo, nagrinėdami šį klausimą. Okay, Karlais Florence. Man nemalonu kad mes vieni kitiems priekaištaujame, jog nesilaikėme kompromiso. Reikia prisiminti, kad ir komitete balsavome už 25 procentus. Aš balsavau už, kadangi e, šitas 25 procentų išaiškinimas buvo neaiškus. Komitete turiu balsuoti prieš, kadangi aš nesupratau. Pirmininkė, tu man priekaištavai, netgi komitete kad aš balsavau prieš, tačiau aš jau nujaučiau, kad taip atsitiks. Aš apgailestauju dėl to, kad stropus kolega Aiko padaręs, nuveikęs tokį puikų darbą, negali džiaugti sėkme. Mes nesusitarėme dėl vieno dalyko. Tačiau kitas dalykas, pirmininkė, kam mes rašėme šitą pranešimą. Iš Kankūno grįžę visi buvo nusiteikę įveikti 30 procentų ribą, nors Kankūne apskritai niekas nekalbėjo. Tai nebuvo diskusijų tema apskritai. Durbane lygiai taip pat apie 30 procentų nebus kalbama nei iš tolo. Bus kalbama apie viską arba nieko, jokių būdų apie 30 procentų. Durbane mes ko gero nieko nepasirašysime, jūs apie tai minėjote, sakėte, kad amerikiečiai nieko neįsipareigos, tada klausiu, kam reikalingas toksai pranešimas, jeigu po Durbano, nebegalima sakyti jau po Kyoto sutarties nepavyks pasirašyti. Ten nebus kalbama apie 30 procentų, tačiau bus kalbama apie tai, ar mes sutiksime su tuo, kad 20 metų nieko nenuveikėme, tiesiog pralaimėjome. Ir žinoma, amerikiečiai mus išjuoks, jeigu mes įsipareigosime savarankiškai mažinti 30 procentų. Ir tada Karl Heinzas gali įsipareigoti ir mažinti 40 procentų, tačiau kiniečiai ir kiti tiesiog nepritars Aikot, jeigu būtų parašęs pranešimą e, Durbanui, tada aš būčiau neprieštaravęs. Zaktas vak. Mielas kolega Florencija, jūs pats pasakėt, kad tai nebuvo parlamento pranešimas Durbanui. Galbūt toks pranešimas dar bus parengtas po šio balsavimo. Labai gali būti, kad tekstai padaryti. Tai buvo reakcija į ES vidaus politiką Tai buvo reakcija į tai, ką mes norime padaryti Europoje. Šiame pranešime atsispindi komisijos komunikato ir komisijos studijų rezultatai. Čia rašoma apie tai, ką Europa gali pasiekti iki 2020 metų. Ir mes norėjome pasisakyti būtent apie tą komisijos komunikatą. Mes pasakėme, kad mes esame geresni negu 2008 metais mes galvojome. Deja, tai nepavyko. Šios žinios parlamentas nepranešė. Manau, kad tai yra mūsų pozicijos susilpninimas, jeigu toks pranešimas plenarnėme posėdėje bus sunaikintas ir mes negalėsime jo pagrindu dėrėtis su taryba. Lenkijoje mačiau, kas yra su ta taryba. Yra labai ambicingų šalių ir yra tokių šalių, kurios, kurios labai atsilieka. Tad parlamentas čia vaidina labai tokį variklio vaidmenį. Mūsų šis pranešimas būtų puikia būtų buvęs puikus pagrindas mūsų tolesnėms dėryboms. Na, bet kad ir kaip ten būtų, diskusija buvo naudinga, jeigu iš to ne, nieko neišdegs, tai galbūt kitais atvejais būsime gudresni, rengdami tolesnės tokio pabudžio re, rezoliucijas. Na, o dabar einame prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo, tai yra trečiasis punktas buvusio 16, 17 ir kovo, balandžio 11, 12 dienos ir birželio 21 dienos posėdžių protokolai. Jeigu niekas neprieštarauja, jie yra patvirtinami ir dabar pradėsime balsavimo procesą. Arba ne, gal dar nepradėsime balsuoti, bet yra dar naujų bendrų tarybos pozicijų paskelbimas pirmoji to, iš tokių pozicijų tai yra ponios klas pranešimas apie biocidus. Tai yra rekomendacija antrajam skaitimui, kuris bus pat, e, dokumentas bus pateiktas 18 Liepos. Paskui dar viena tokia pati rekomendacija yra 8 rugsėjo, o pakeitimus pakeita, pateikėme iki uh, rugsėjo 12 uh, e, ir balsavimas 8 spalio, poz, bendra tarybos pozicija 26-29 rugsėjo. Dar yra pono Florenco pranešimas dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Čia lygiai taip pat viskas vyksta pagal tokį patį planą. Rugsėjo 8 rekomendacijos projektos svarstymas, 12 rugsėjo pakeitimų įteikimas ir 4 spalio balsavimas. Na, o dabar jau tikrai einame prie šeštojo darbo atvarkės punkto. Siauros tarpvežės traktorių išmetamų teršalų kiekio ribojimo pranešimas. Balsavimo sąrašas yra pateiktas pranešėjas ponas Patarella. Pradėsim nuo trečiojo pakeitimo. Tai yra tik tai kalbinio pobūdžio pakeitimas, ketvirtasis ir penktasis pakeitimai vienodi, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis pakeitimas su žodiniu pataisimu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tuomet balsuojame dėl pirminės teksto versijos, kas už, kas prieš, susilaikė, EPP. Nėra aišku, todėl reikės patikslinti. Tai yra 4A naujas Nauja konstatuojamoji dalis 4a. Pakeitimai nepatvirtinti, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis pakeitimas atkrenta. Septintas ir aštuntas identiški pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas ir dešimtas taip pat, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas ir dvyliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antras, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta galutinis elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. 48 už, 5 prieš susilaikysiu nėra. Taigi sveikiname pranešėją. Pranešimas priimtas didelę balsų daugumą. Toliau reikia balsuoti dėl teisėjų kūros rezoliucijos projekto. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Aldė atrodo turi vienu balsu daugiau negu turėtų, dabar jau gerai. 55 už, niekas nepasisako prieš, susilaikiusių nėra, dabar jau tikrai galiu pasveikinti. Aš tikrai sveikinu. Darbo buvo tikrai nemažai, sauros tarpvežės traktoriai gali džiaugtis, kad turi naują teisėkuros dokumento. Teisėkuros dokumentą. Toliau septintasis punktas Elizabetos Gardinį pranešimas apie geresnį Europos reagavimą į nelaimės. Taip pat yra balsavimo sąrašas. Pasiekta labai daug kompromisų, o tai visuomet sveikintina. Pradėsime nuo pirmojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis konsoliduotas pakeitimas pasiūlymas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dar vienas konsoliduotas pasiūlymas, numeris 3, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktasis, kas už, prieš, priimta. Šeštas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau atskirų paragrafų pakeitimai 35-36 yra identiški, kas už. Ne, reikia balsuoti atskirai, nors jie suderinami. Iš pradžių 35, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 36, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau, 38 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Regi, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dėvė ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, pri... atmesta. 39, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 40, už, prieš, susilaikė, priimta. 41, kas už, prieš, susilaikė, priimta kas už 42, prieš, susilaikė, irgi priimta. Afet penktasis pakeitimas, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 45 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 44. Kas už, Taip, tai reikia balsuoti dėl 44. Kas už 44 pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 47. Kas už? Ne, 47 atkrenta. 49 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 52 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 53 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penkiasdešimt penktas kas už, kas prieš. Priimta. Penkiasdešimt septintas kas už, prieš, susilaikė priimta. Afet šeštas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Regi trečias kas už, prieš, susilaikė priimta. Regi devintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Penkioliktasis regi pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 61. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 62. Kas už? Kas prieš? Na, patikrinkime elektroniškai. Baigėme balsuoti. 29 pasisako už priimta. 30, 63 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 65 kas už, prieš, susilaikė priimta. 7 už, prieš, susilaikė priimta. 66 kas už, prieš, susilaikė priimta. 67 kas už, prieš, susilaikė priimta. 9, 2 pakeitimas kas už, prieš, reikia antras pakeitimas, antra dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Regi 4. Balsavimas atskirai dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš pirmąją dalį. Susilaikė. Kaip balsavo EPP, nemačiau. Kas už? Tai priimta, pirmoji dalis priimta, kas už, už antrąją dalį, kas prieš susilaikė atmesta. Regi šeši, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 68, kas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime dėl 68 pakeitimo. priimta. 70. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 71. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 72. Už. Prieš susilaikė priimta. 73. Už. Prieš susilaikė, priimta. 74 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 75 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau 81 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Afet 2 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Afet 3, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. DV5, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ket, 84. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 85. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 86 balsavimas atskiromis dalimis dėl pirmosios dalies. Turim tik vieną dalį, taigi kas už pirmąją dalį? Kas prieš, susilaikė, priimta. 99 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Antroji dalis atkrenta. Taigi, 9-9, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Regė 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 92 su žodiniais pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 96. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 97. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 98. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 99. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šimtas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Regi 14 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Regi 16 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar konstatuojamas dalis. Pirmoji, pirmas pakeitimas priimta, antras kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas, su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė priimta. Tai konstatuojamo dalis tik tai dabar bus. Taigi dar kol kas šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar konstatuojama dalis, septintas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Su žodiniu pakeitimu devintas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaikė priimta. 15 kas už, prieš, susilaikė priimta. 16 už, prieš, susilaikė priimta. 17 atkrenta, 18 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. D konstatuojamoji dalis, tokia kaip buvo originale, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 22. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Toliau F konstatuojamoji dali. Atskirai balsuojame dėl originalų, originalaus teksto, kas už, prieš, susilaikė, Na, patikrinkime. Baigime elektroninį balsavimą. Priimta. Tuomet reikia balsuoti dėl 25 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 26 kas už, prieš, susilaikė priimta. 27 kas už, prieš, susilaikė priimta. Tuomet 28 kas už, prieš, susilaikė priimta. 29 už, prieš, susilaikė priimta. To kolegai Sonik nesiseka susitvarkyti su kortelė, na, iš kokios nors vietos vis tiek turėtų pavykti. 30 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 31 kas už, prieš, susilaikė priimta. 32 kas už, prieš, susilaikė priimta. 33 kas už, prieš, susilaikė priimta. 34 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Taip, mes paskubėjome ir nebalsavome už 23 ir 24 pakeitimus, kurie būtų atkritę, jeigu nebūtų balsuota už pirminį tekstą, bet kadangi buvo nubalsuota už pirminį tekstą, tai reikia balsuoti dėl šių pakeitimų. Tai yra Berber Debriun ir Elizabetos Gardinių pakeitimai. Dabar balsuojame dėl 23. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 24 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Na, dabar jau esame nubalsavę už viską ir galime balsuoti dėl galutinio dokumento elektroniškai. Baigėme balsuoti. komitetas labai vieningai nubalsavo, 55 balsai už, nie vienas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Sveikiname ponę Gardinį, visi mes jaučiame atsakomybę už ES veiksmus katastrofų atžvilgių. Kartais mūsų šitas, šitame komitete ši tema truputėlį būdavo tokia mažiau pastebima, bet mes vis tiek džiaugiamės, kad dabar Europa bus geriau pasirengusi sutikti katastrofas mūsų ir valstybėse narėse, ir visur kitur pasaulyje. Devintasis darbo tvarkės klausimas. Europos semestras ekonominės valdysenos koordinavimas. Mes komitetas norime parengti savo nuomonę šiuo klausimu, kadangi kitais metais prasidės ekonominės valdysenos e, periodas, e, energetinis veiksmingumas bus labai svarbus dalykas, todėl mes turėtume balsuoti dėl pirmojo pakeitimo pirmiausia. Prieš. Už, prieš susilaikė, priimta. Jeigu pageidaujate, galim balsuoti kortelėmis. Baigiame balsuoti. Amendment 2 dafür. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas ir penktas dalimis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Balsuojame kortelėmis. Apšimų beendet. Baigiame balsuoti. Atmesta. 3. Dafür. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko, priimta. Septynioliktasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasuojame kortelėmis. Baigiame balsuoti. Nedidelė balsų persvara, bet atmesta. Aštuoniolika. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 19 už, prieš, susilaiko, atmesta. 16 už, prieš, susilaiko, priimta. Pagėdaujate balsuoti kortelėmis, prašau. Dėl 16 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Gerai skaičiuoja šiandien. 9 ir 10 identiški, kas už. Prieš susilaiko priimta. 12 už. Prieš susilaiko atmesta. 7 už. Prieš susilaiko priimta. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas su pasiūlymu žodžiu kas už, 13 su pakeitimu žodžiu. Prieš, susilaiko, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Keturioliktasis pakeitimas už. Kas už? Mes atmetėme pakeitimą žodžiu, bet reikia balsuoti už originalų 13 pakeitimo tekstą. Už, prieš, laikė, atmestas. 14 už, prieš susilaiko atmesta. 15. Dar kartą grįžtame prie 14. Balsuojame. Atmesta. 15 už, prieš, susilaiko, atmesta. 20 už, prieš, susilaiko, priimta. 22 už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 už, prieš, susilaiko, atmesta. 24 už, prieš prieš susilaiko priimta. 23 už prieš susilaiko priimta. 25 dalimis pirmoji už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 26 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. Ir galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. 52 už, 1 prieš, 3 susilaiko. Sveikiname Krešenco Rivelinį, mūsų pranešėją. Tema labai svarbi artimiausiam laikotarpiu. Es geht weiter vorne spielen? Ja. Nummer 9. Also, jetzt kommt ein schönes Thema. Labai smagi tema. Naminės bitės. Pranešėja Julie Gerling. Aš norėčiau atsisakyti savo pasiūlymo 148 numeris. Ar jis naudingas naminėms bitėms? Žinome, kaip kokios yra svarbios gamtai ir žemės ūkiui naminės bitės. Peterli gali patvirtinti, būdamas vienintelis bitininkas mūsų komitete. Taigi pradedame balsuoti. Pirmasis kompromisas, kas už? Jau prieš susilaiko priimta. Antrasis už, prieš susilaiko priimta. Konsoliduotas trečiasis pasiūlymas, kas už, prieš susilaiko pasuojame kortelėmis. Beendet. Okay. Ähm, abgelehnt. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Konsoliduotas pasiūlymas penktas, penki, už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Septintasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Pasiūlymai dėl atskirų straipsnių antrasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Penktasis už, prieš, susilaiko, neaišku, tikriname. Und beendet ist äh, äh Be Bestaubung. Dagegen Enthaltungen an. 10 už, prieš susilaikė priimta. 12. Už, prieš susilaiko priimta. 13. Už, prieš susilaiko priimta. 14. Už, prieš susilaiko priimta. 18. Už, prieš susilaiko atmesta. 21 už, prieš, susilaiko priimta. So, die nächsten müssen wir einzeln abstimmen. Amendment 25. 25. Pranešėja pateikė šitą pakeitimą, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, <clears throat> prieš, susilaiko atmesta. 23 su pakeitimu žodžiu. Už, atkrenta, nereikia balsuoti. 23 nebalsuotinas. 27. Kas už? prieš, susilaiko priimta. Trisdešimtas už, prieš, susilaiko priimta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. 23 už, prieš, susilaiko, atmesta. 36 už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 už, Kas už 34? Prieš. Laiko atmesta. 35 už. Prieš. Susilaiko priimta. 33 už. Prieš. Susilaiko priimta. 38 už. Prieš. Susilaiko priimta. 41 už, prieš, susilaiko, priimta. 42 už, prieš, susilaiko, priimta. Pasuojame kortelėmis. Baigime. Wer ist angenommen? Priimta. 43. Už prieš susilaiko priimta. 45 dafür. 45 už prieš susilaiko atmesta. 47, ne? 47 dafür 47 už, prieš, slaikė, priimta. 48 už, prieš, suslaiko, priimta. Penkiasdešimtasis už, prieš, susilaiko, priimta. 54 už prieš susilaiko priimta. Penkiasdešimt antras su pakeitimu žodžiu už prieš susilaiko priimta. Penkiasdešimt trečias už prieš susilaiko priimta. 55 už, prieš, susilaiko, priimta. 56 už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame kortelėmis dėl 56. Beendet. Baigėme. Atmesta. 57 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Penkiasdešimt aštuntas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 63 už prieš. Laikė priimta. 68 už prieš. Susilaiko priimta. 69 už prieš. Susilaiko priimta. 70 už prieš. Susilaiko priimta. 75 už prieš susilaiko priimta. 76 už prieš susilaiko priimta. 77 už prieš susilaiko priimta. 78 už prieš susilaiko priimta. 79 už prieš susilaiko priimta. 80 už. Dėl 69 dar kartą balsuojame kortelėmis. Baigiame. 80 už, prieš, susilaiko priimta. 81 už, prieš, susilaiko priimta. 82 už, prieš, susilaiko priimta. 92 su pakeitimu žodžiu. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Devyniasdešimt septintas Andelvų. Kas už? prieš. Atmesta. Dėl visako galime pasitikrinti. Baigime. Atmesta. 99 už. prieš, susilaiko priimta. 98 su pakeitimu žodžiu ir balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį. Už prieš susilaiko kortelėmis. 98 pirmoji dalis su pakeitimu žodžiu. Baigime. Atmesta. Šimtas penkiolika. Kas už? prieš. Kortelėmis balsuojame. Baigime. Priimta. Šimtas dvidešimt antras. Su pakeitimu žodžiu. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 116 už. Prieš. Kortelėmis balsuojame dar kartą. Baigiame. Priimta. 111 už. Prieš. Susilaiko priimta. 103 už. Prieš. Susilaiko priimta. 104 už. Prieš. Susilaiko priimta. 105 už prieš laiko priimta. 109 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 108 su pakeitimu žodžiu, kas už prieš susilaiko priimta. Šimtas keturioliktas, kas už? Prieš susilaiko priimta. 121 už, prieš, susilaiko priimta. 107 dafür. 107 už. Prieš. Susilaiko priimta. turime balsuoti ir už 101 pakeitimą. Taigi grįžkime prie 101, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 113, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 126 už, prieš, susilaiko, priimta. 127 už, prieš, susilaiko, priimta. 128 už, prieš, susilaiko, priimta. 129 už, prieš, susilaiko, atmesta. 130 už, prieš, susilaiko priimta. 131 už, prieš, susilaiko priimta. 132 už, prieš, susilaiko priimta. 140 už, prieš, susilaiko priimta. 135 už, prieš, visą laiko priimta. 136 už, prieš, visą laiko atmesta. 134 už, prieš, Kortelėmis balsuojame. Tai 134. Baigėme balsuoti. Priimta. Šimtas trisdešimt aštuntas už. Prieš susilaiko priimta. 139 už, prieš, susilaiko atmesta. 142 už, prieš, susilaiko atmesta. 144 už, prieš, susilaiko priimta. 145, 145 už prieš susilaiko priimta. 146 už prieš susilaiko priimta. 147 už prieš susilaiko priimta. 148 atsiimtas, 149 už, prieš, susilaiko, priimta. 150 už, prieš, susilaiko, priimta. 151 už, prieš, susilaiko, priimta. Pranešėja norėtų pasisakyti prieš baigiamą į balsavimą. Dėkoju. Aš negalėčiau balsuoti prieš šį savo parengtą pranešimą, paaiškinsiu kodėl. Mes iš esmės susitarėme tačiau vis dėlto aš negaliu pasuoti už tai, kad genetiškai modifikuoti organizmai arba e, augalai gali daryti žalos bitėms. Šitas tekstas, kuris buvo pasiūlytas, tiesiog teigia tai, dėl ko mokslininkai nėra susitarę ir dėl ko nėra jokių įrodymų. Todėl aš negaliu balsuoti už šitą pranešimą. Dėkoju už jūsų nuomonę. Vis tiek mes balsuoti turime. Taigi baigiamasis balsavimas kortelėmis, kas už balsuojama. Dar visi balsavote, Jeigu taip, tuomet stabdėm balsavimą. 32 už, 17 prieš, 5 susilaikė. Vis dėlto sveikinam su šiuo pranešimu. Naminės bitės džiaugsis visoje Europoje, mūsų nuomonė. Jūs pačios geriau žino, ar genetiškai modifikuoti organizmai augaluose joms kenkia ar nekenkia. Zu... Toliau. Dešimtasis darbo atvarkės punktas. viešųjų pirkimų sistemos modernizavimas, Ponos Vestlund pranešimas, balsavimo sąrašas pateiktas, pirmasis kompromisas. Kas už pirmąjį kompromisą? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas, kas už? Prieš? Susilaikė, priimta. Konsoliduotas 12 pasiūlymas, kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Siūlote patikrinti? Gerai, patikrinkime. Baigėme balsuoti priimta. Dar lieka kritono arsenis, dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tryliktasis yra tik tai kalbinio pobūdžio pakeitimas, septynioliktas. Ne, atsiprašau, trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septyniolika. Kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 25. Kas už? kas prieš, susilaikė priimta. 26 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeštasis konsoliduotas pasiūlymas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Devintas konsoliduotas pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 43. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septintasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Aštuntasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 51 balsavimas dalimis, balsuojam dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Nemačiau, kaip balsavo ECR frakcija, taigi balsuojame dar kartą elektroniškai dėl 51 pakeitimo pirmosios dalies. Susilaikė priimta. Dešimtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešisdešimtas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešisdešimt pirmas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau žodinis pakeitimas. Devintasis punktas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktasis kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 64. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tryliktasis konsoliduotas pasiūlymas kas už. Kas prieš susilaikė atmesta. 68 kas už. Kas prieš susilaikė priimta. 69 Ne, atsiprašau, toliau 70. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 72. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 73. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. 74. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Septyniasdešimt šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir čia galutinis balsavimas elektroniškai, prašom balsuoti. Jūs sakėte, kad 68 priimtas ir balsavome dėl 72, bet mes, kadangi jį atmetėme, tai dėl 72 balsuoti nėra prasmės. Teisingai mes pataisysime. Taigi tas balsavimas negalioja. Ačiū už pastabą, gerai pastebėta. Dabar Baigėme balsuoti dėl viso dokumento. 49 už, niekas nepasisakė prieš, vienas susilaikė. Sveikiname ponę Vestlund dėl šio pranešimo, dėl viešųjų pirkimų sistemos patobulinimo. Tai paskatins tvarę plėtrą. Na, o dabar Turime dar šiek tiek laiko iki Lenkijos ministro atvykimo ir dar reikia aptarti vieną svarbę temą. Tai yra mūsų rezoliucija ir žodinis klausimas dėl Rio plus 20 jungtinių tautų darnios plėtros konferencijos. Pradėti reikia nuo to, kad balsuosime dėl žodinių klausimų. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Sveikinu visų skirtingų politinių frakcijų atstovus uždavusius šios klausimus klausimus. Na, o dabar yra rezol pateiktas rezoliucijos projektas, kurį reikėtų aptarti. Pradės ponas Karl-Heinz Lorenz. Ačiū pirmininkė. Teisingai pasakėte, kalbam apie darnios plėtros konferenciją Rijo paskutinė tokia konferencija buvo 92 metais, tada aš dar buvau ką tik išrinktas parlamentaru. Reikia pasakyti, kad visa tai, kas įvyko per tą laikotarpį, yra labai liūdna, mes niekiek nepasistumėjome į priekį. Ir tvarumo ar darnios plėtros klausimai mūsų valstybėse narėse taip pat e, yra apleisti kai, kokių, kai kurių regioninių gerų dalykų yra, yra ir agenda 2020, darbo atvarkė 2020, kurioje šis beitas yra numatoma, bet bendras rezultatas yra liūdnas. Konferencija vyks kitų metų birželio mėnesį, dokumentą pradėjome renkti jau dabar. Mūsų sekretariatas pateikė mums iš komisijos atėjusį dokumentą praėjusį, praėjusį trečiadienį ir gavome nuorodų, kad jau praeitą ketvirtadienį mums būtų reikėję pateikti pakeitimus. Čia man primena kokią didelės amerikietiškos fermos buhalteriją, kur niekas nežino, kas iš tikrųjų vyksta ir kada. Taigi dabar, ačiū Dievui, mums suteikė dar vieną savaitę papildomai pateikti pakeitimų, bet reikia mums patiems pagalvoti, ką man, ką mums jiems pasakyti, kokį pateikti atsakymą į tokį elgesį komisijai ir mūsų atitinkamams tarnyboms. Na, bet kuriuo atveju mes su kolegomis pateikėme tokį pagrindų dokumentą ir daugiau nieko ir nenorime čia daryti. Ir, ir nemanau, kad kiekvienas dabar turėtų pateikti savo versijas tame dokumente ir jį dar labiau patobulinti. Na, žinoma, galime ir taip pasielgti, bet esmė juk yra principų suformulavimas. Nes mes dar niekuomet nesame pateikę tokio visą apimančio projekto. Visuomet žiūrėdavom į atskirus ramščius, kaip į kiekvieną na, atskirai, bet aplinkosauga, socialiniai dalykai ir ekonomika niekuomet nebuvo susijęti į vieną vienetą. Ir manau, kad e, būtent šioje diskusijoje reikėtų padirbėti šią linkmę. Žinoma, ekonomikai ar ūkiui tenka ir didelė reikšmė, ir didelė atsakomybė, ji be žaliavų ekonomika negalės egzistuoti. Kita vertus, pasaulio regionuose gyvenantis žmonės taip pat turi savo interesų ir jų, į juos negalima neatsižvelgti, juos, į juos reik, apie tai, apie šitos žmonės reikia kalbėti nuo pat pradžių, o ne tada, kai jau dokumentas yra baigtas ir pačiai pabaigoje dar apie tai užsimenama. Mes dažnai esame jau darę tokio pobūdžio klaidų, tikiuosi, kad šį kartą taip nebus. Juk galų gale mūsų tikslas yra uh, pagerinti visų trijų ramščių būklę - ir socialinę, ir ekonominę, ir aplinkosauginę. Todėl tikslus reikia suformuluoti geriau ir įtraukti visas dalyvaujančias šalis ir atsižvelgti ne tik tai į tuos, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti ir labai dažnai neatsižvelgia į piliečių, į visuomenės interesus. E, kokiu mes turime instrumentų. Dažniausiai viskas yra paremta BVP. Tai yra toks kriterijus, kuriuo nuolat remiamas ir man atrodo, kad kriterijus reikia pakeisti, juos reikia modernizuoti, atnaujinti, atsižvelgti į kitus kriterijus. Pavyzdžiui, piliečių dalyvavimas, piliečių įtraukimas į sprendimų prieimimą ir panašiai. Kalbant apie tvarumą, apie darnę plėtrą, Reikia įtraukti ir tas šalis, kurios yra žaliavų tiekėjos, kurios e, išgauna rūdas, išgauna anglies, išgauna akmens anglį, bet dažniausiai tai daro net ne jos pačios, o didžiulės firmos egzistuojančios jose ir nesirūpina tų šalių aplinkos saugą reikia priversti, kad iš to žaliavų išgavimo naudos turėtų ir pati šalis, ir piliečiai, regionai, tų šalių aplinka ir panašiai. Na, suprantu, kad jau reikia baigti. Ačiū, sako pirmininkas, kad jūs toks supratingas. Noriu, kad visi pasisakytų. Dabar kalbės ponas Viktorijo Prodi. Ačiū, pirmininkė. Na, aš nežinau, nemaniau, kad mes balsuosime dar kartą, jau esame vieną kartą dėl to balsavę, bet mm, nieko tai nekeičia. Tai labai svarbus reikalas, svarbus klausimas, tad galima balsuoti ir dar kartą. Džiaugiuosi, kad vėl diskutuojame šiuo klausimu, nes Rijo susitikimas 92 metais buvo kertinis akmuo tolesniems diskusijoms. Ir per pastarosius 20 metų tikrai įvyko naujų dalykų. Aš manau, kad komisijos dokumentas yra šiek tiek per menkas, jisai susitelkęs tik į keletą pagrindinių aspektų. O man atrodo, kad reikėtų suformuoluoti didesnius lūkesčius šiam susitikimui. Uh, Rio plus 20 susitikimui. Kalbu paprastai. Mes dabar gyvename netvariai. Mes nuolat esame priklausomi nuo kažkokių augimo skaičių, nuo to, kad reikia didinti išgavimą, produktyvumą. Mes didiname ir emisijas, ir šiukšlių kiekį, ir pernelyg išnaudojame žemės ir panašiai. Reikia tokio žalio potėpio visoje žemėje, reikia žaliosios ekonomikos. Klausimas yra tik tai, ar mes tikrai to tvarumo norim, ar mums reikia tvarios civilizacijos. Jeigu tikrai atsakysime į šį klausimą taip, teigiamai, tuomet reikia daugiau ryšto, reikia aiškiai parodyti, kad yra tokių klausimų, į kuriuos reikia žvelgti visiškai kitaip, negu tai buvo daroma lygi šiol. Diskusijos apie tai jau vyko ne vieną kartą, mes kalbėjome ir apie tą BVP kaip kriterijaus problemą. Man atrodo labai svarbu apie tai kalbėti, jeigu siekiame visą apimančio tvarumo. Todėl aš vis dėlto norėčiau pasilikti savo galimybę pateikti pakeitimų. Nes Rio plus 20 tai, tai tikrai labai labai svarbus susitikimas. Ir mūsų komitetas gali ženkliai prisidėti prie atitinkamo dokumento pakeitimo. Civilizacija turi keistis. Dabartinis mūsų gyvenimo stilius, stilius nėra tvarus. Dabar Korin Lepaš. Dėl. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmasis klausimas būtų toksai, ar mes norime, kad ši konferencija taptų simboliu, ar būtų veiksminga, būtų efektyvi. Visiems kyla šis klausimas. Nes situacija yra sudėtinga. Žalioji ekonomika. Aišku, viskas tai yra puiku ir mes nors nuo rydienos galim pradėti dirbti šioje srityje. Ir ar ta žalioji ekonomika keičia tvarų vystimasi, ar jinai eina šalia tvaraus vystimosi. Nes žalioji ekonomika reiktų paklaus savęs, ką jinai reiškia, kur tada socialiniai dalykai ir visi kiti. Technologijos. Mes visi suprantame technologijų, šio laikinių technologijų svarbą, bet pirmiausia, labai svarbu jas tinkamai įvertinti. Čia turiu galvoje, pažiūrėjau, nanotehnologijas, genų inžinierijos ir kitus dalykus, kad po to mūsų mūsų nenustebintų tų technologijų naudojimo padariniai, bet nereiktų galvoti, kad technologijos gali išspręsti visus klausimus. Mūsų e, visa vertinimo sistema susijusi su augimo ir BVP augimo kriterijais, jei mes nesukursime naujų vertinimo kriterijų, tai nepajudėsim į priekį net ir pasibaigus tai Rio 20 konferencijai. Tai nėra kritika. Tai, ką aš sakau, nėra kritika. Bet norėtųsi, kad į šiuos dalykus žiūrėtume bendriau. Mūsų kaimynai ar Amerikoje, ar Azijoje neturėtų juoktis iš mūsų, nes reikia aktyviau veikti, lyginant su tuo, kaip veikiame iki dabar. Dėkui, toliau Sandrin Belgie. Dėkui, ponė pirmininkė. 20 metų praėjus po Rio konferencijos rezultatai yra liūdni, problemos išlieka. Manau, kad pritarčiau tam, ką sakė kolegos. Šiandien mums svarbu pagalvoti apie Europos vaidmenį ir ar Europa likus metams iki Rio kitos konferencijos gali tapti šio proceso varikliu. Praėjo 20 metų po Rio konferencijos ir 30 metų arba net 40 nuo pirmosios tokios konferencijos, kuri buvo Stokholme, skirtos šiam klausimam. Rezoliucijos pasiūlyme žalieji norėtų kad tas pasiūlymas būtų aiškesnis, konkretesnis. Mes esame parengę 20 ar 30 pakeitimų, kuriais būtų įtvirtinami pagrindiniai principai e, ir kuriais būtų dar daugiau žengiama į priekį inovacijų srityje. Ir taip pat mes kalbame apie e, aplinkosaugos politikos ryšį su pagarba pagrindiniams žmonių teisėms, taip pat e, negalimybė grįžti atgal, taip pat e, viešosios pagalbos teikimo su sąlyga, kad galima kontroliuoti, kaip jinai teikiama, Taip pat mes e, skiriame dėmesį tarptautiniam susitarimam ir akcentuojame e, tarptautinių susitarimų svarbą srityse, kur jų dar nėra, pavyzdžiui, saugant jūrų vandenį. Galėtume kreiptis taip pat į Braziliją, šeimininkę tokio susitikimo, kad Brazilija savo teritorijoje sustabdytų miškų naikinimą, miškų kirtimą. Tokios būtų pagrindinės e, idėjos, kurios atsispindės mūsų 30 pakeitimų, kuriuos ketiname pateikti. Kalbant apie ekologinių mm, grupių, ekologinių grupių veiklą. E, ir ekologinės visos grupės siūlo, kad būtent Rio, kitų metų Rio konferencija reikštų naują kokybišką šuolį į priekį. Dėkui. Toliau ponas Uski. Dėkui, ponė pirmininkė, pritarčiau tam, ką minėjo kolegos. Jau 20 metų praėjo Norijo konferencijos, situacija pasikeitė. Pritarčiau žaliųjų pasiūlymui. Jei susitiksime Brazilijoje, šalyje, kuri rengia tą konferenciją, tai atogražų miškų klausimas atogražų miškų kirtimo klausimas e, galėtų būti būtent Brazilijoje ir paliestas, nes m, Brazilija kerta šiuos miškus. Taigi pritarčiau tam, ką sakė žalieji. Nesu tikras, ar reikia uh, būti dar ambicingesniem negu mūsų pradinis pasiūlymas. Bet mm, net ir abejodamas noriu pasakyti, kad, pasi, kad pasisakome už tuos ambicingesnius tikslus. Salėje yra kažkoks aidas, gal ne, turbūt nelabai veikia mūsų aparatūra. Matyti jau ir ji išėjo vasaros atostogų. Na, nieko negali padaryti. Dar trys nori, pasisa nori pasisakyti. Pirmiausia, kolegė Pietikain. Prašau, jeigu norite. Dėkui, ponė pirmininkė. Maniau tiesiog, kad nebėra laiko. Atsiprašau dėl slogos. Tai turbūt vasaros sloga, kuri yra pati, pati baisiausia. šios rezoliucijos pagrindiniai dalykai yra efektyvus išteklių naudojimas, valdysena ir plėtra. Kalbant apie valdyseną, ES pozicija, mano nuomonė, yra teisinga. Kalbant apie tarptautinį, tarptautinį aspektą, aš tam gal neskirčiau per daug dėmesio. Kalbant apie žalumo aspektą, ekologiškumo skatinimo aspektą, manyčiau, kad mūtų, po, mūsų pozicija turėtų būti šiek tiek ambicingesnė, kaip ir komisijos, ypač kai tai susiję su išteklių naudojimo efektyvumu. Dar vienas komentaras. Darbotvarkė, kuri būtų paremta veiksmais galbūt būtų galima mm, siekti tarptautinio susitarimo dėl ekodizain, ekodizaino direktyvos. Dėkui, jeigu kiti du kalbėtojai taip pat kalbėtų po minutę, tai dar galėtume užbaigti diskusijas, nes jau ministras, Lenkijos ministras yra atvykęs. Dėkui, ponė pirmininkė. Rio plus 20 skamba kaip jubiliejus. Norėčiau atkreipti dėmesį į du svarbius klausimus. Pirmiausia, išteklių veiksmingumas, išteklių naudojimo efektyvumas. Kiekvieną dieną laikraščiai rašo apie tai, kad vis mažėja išteklių ir kad ši problema tampa vis svarbesnė. Labai svarbu per Rio plus 20 konferenciją aptarti šios klausimus, kad nenužudytume vieni kitų, kovodami dėl paskutinių žemėje likusių išteklių. Žalioji ekonomika. Tai nėra kažkoks ekonomikos padalinys, ekonomikos podukra. Tai yra ekonomikos esminė dalis. Subsidijos, kurios kenkia aplinkosaugai tikiuosi, kad pavyks Rijo priminti, e, priimti kokias nors išvadas šioje srityje, nes trilijonai eurų išleidžiama tokioms e, subsidijoms, kurios kenkia aplinkai, o po to dar daugiau pinigų išleidžiame, e, kovodami su tais neigiamais padariniais. Toliau trečiasis mūsų kalbėtojas, ponas Girek. Dėkui, ponė pirmininkė. E, vyksta labai įdomios diskusijos, bet jos yra nutolę nuo realybės. Gerbiami kolegos, mes gyvename rinkos ekonomikos sąlygomis, kai vyksta laisva prekyba ir ne visur gali nustatyti taisyklės. Pagrindinis sprendimas būtų keisti vartojimo modelį apie tai per mažai kalbama. Amerikos netausojantis, švaistantis vartojimo modelis yra blogas. Praėjus 20 metų po Rio konferencijos turėtume keisti vartojimo modelį, kad jis taptų žalesnis. Turime skatinti žaliųjų technologijų naudojimą ir taip toliau. Ačiū, mielas kolega. Tikrai jūs teisus. Technologijas ir naujo technologijų kūrimas nėra toks sunkus kaip įsisenėjusių modelių keitimas. Ir rytoj e, pateikimus, pakeitimus galite pateikti iki 12 valandos. Na, dabar dar trumpai, dvi minutės Sofija Okony e, pranešimas kol atvyks ministras. Prašau. Euh, Dėkui, ponė pirmininkė. Europos sporto dimensija. Sportas nebuvo anksčiau ES kompetencijų sritis. Labai svarbu kad mes visi panagrinėtume ir šiame komitete ES lygmenį sporto sektoriuje, kad pagalvotume apie tai, e, kaip sportas gali ženkliai prisidėti prie visuomenės sveikatos gerinimo. Ir labai svarbu yra kovoti su dopingo naudojimu. Reiktų pamatuoti, paskaičiuoti, pažiūrėti, pagalvoti apie tai, E, kiek svarbus sportas gali būti Europai. Aš lauksiu diskusijų, tada galėsiu pristatyti išsameu savo pranešimą. Iki Strasbūro plenarinės sesijos galbūt rūpjūčio mėnesį vyks mūsų aplinkosaugos komiteto susitikimas, e, posėdis. Galbūt galėtume kada nors tą klausimą apsvarstyti. Ir tikiuosi, kad mūsų diskusijos bus vaisingos ir jei įmanoma, galbūt pavyks jas surenkti iki Strasbūro. Pagalvosime dar, labai ačiū. Sportas labai svarbus mūsų visuomeniai. Taip, tai yra ir ekonominė veikla ir tai yra veikla, kuri leistų prisidėti prie visuomenės veikatos gerinimo. Dėkui, dėkui jums už pristatymą, o dabar pas mus atvyksta Lenkijos kaip pirmininkaujančio šalies atstovas. So, uh, Gerbiami kolegos, turiu man malonu pristatyti mūsų komitete e, Lenkijos kaip pirmininkaujančio šalies atstovą. Tai yra ponas Andžiai Kraševskis, Lenkijos aplinkosaugos ministras. Sveikinu Jūs atvykusius į mūsų komitetą. Žinote, kad parlamentas daugelį metų pasisakė už gerą gyvenimo kokybę, už kovą su taršalų išmetimu. Sveikiname Jūs, kaip pirmininkaujančios šalies atstovą, prisimename tą svetingumą, kurį Jūs parodėte, kai mūsų delegacija buvo Varšuvoje. Noriu pasakyti Jums, gerbiami kolegos, kad ministras taip pat yra ir Varšuvos universiteto profesorius. Mums pavyko, jis surengė mum e, vakarienę, sakydamas, kad 8 ryto aš jau turiu būti universitete, nes turiu paskaitą apie tvarų vystimasi. Ir mums sakė kiti kolegos, kad galbūt studentai į kitų dėstytojų, į kitų dėstytojų paskaitas nelabai vaikšto, bet pono Kraševskio paskaitose visuomet pilna studentų. E, taigi, tvaraus vystimosi klausimas yra labai svarbus ir Europai, ir pasaulio, o dabar mes tik baigiam svarstyti apie būs, e, svarstyti būsimą Rio konferencija, kuri bus rengiama e, Danijai pirmininkaujant. Žinom, kad Lenkija kartu dirba su Danija ir Kipru. Taigi, sveikiname Jūs atvykus į mūsų komitetą. E, yra daug dalykų, mm, kurie bus svarbu per Jūsų pirmininkavimą COP17. E, konferencija bus rengiama E, bus taip pat e, tvarumo klausimai sprendžiami bio įvairovės strategija, pasirodys rudenį. E, taigi daug svarbių darbų mūsų laukia ir norėtume išgirsti, kokie yra jūsų prioritetai per ateinančius šešis mėnesius. Taigi suteikiu Jums žodį, gerbiamas ministrė. Thank you very much. Uh... Hui ponė pirmininkė. Keletas žodžių anglų kalba, kadangi esu profesorius, mes įpratę kalbėti 45 minutės nesustodami, taigi duokite man ženklą, kai jau turėsiu baigti. Gerbiami ponios ir ponai, ponė pirmininkai, ponė pirmininkė, ponė, ponai delegatai, Aš esu kaip Lenkijos pirmininkaujančios šalies atstovas, atvykęs į jūsų posėdį ir ateinančius šešis mėnesius mes vadovausime ES tarybos darbui, atsakysime už visus aplinkosaugos ir klimato apsaugos klausimus. Aš atvykau pas jūs kaip didelės šalies, esančios Europos širdyje ministras ir atstovas. Ir mūsų šalis tik tai dėka narystės Europos Sąjungoje gavo labai daug naudos ir socialinė, ir kultūrinė, ir aplinkosauginė prasme. Mes tikrai labai rūpinamės aplinkosauga ir todėl aš esu labai didelis ES entuziastas ir kultūrinė ir visomis kitomis prasmėmis. Tokios Europos, kuri taip puikiai e, vystėsi per pastaruosius 60 metų. Gal todėl Lenkija taip teigiamai vertina priklausomybę Europos Sąjungai ir tas aiškiai matyti iš mūsų e, nuomonės apklausų dal, mūsų buvimas Europos Sąjungoje leido mums daug dalykų. Iš vienos pusės lėšų, buvo rasta lėšų saugoti aplinkai, iš kitos pusės mes buvome priversti priimti daugybę Europos Sąjungos įstatymų saugančių gamtą. Tai galima palyginti su maršalo planu, tik tai šiuo atveju ES politika, e, man, man jį susijusi labiausiai su aplinkosauga ir, ir aplinkos apsauga. Taigi, reikia Lenkijai pirmininkaujant bus mums puikia proga paro, įnešti ir savo indėlį į Europos aplinkosaugos politiką manau, kad ekonomikos dalykai labai susiję su aplinkosauga ir klimato apsauga. Taip pat su to susiję ir socialiniai dalykai. Ir mes negalim apie tai kalbėti, nemastydami apie save pačius. Mes turime galvoti apie tai, kokiu bus pasaulis, jeigu nesaugosime klimato. Lenkijai tai reiškia, kad būtina reformuoti elektros energijos gamybos sektorių artimiausių metų, kuris Lenkijoje bent jau visiškai yra priklausomas nuo anglies. Tai žiūrint iš techninės perspektyvos yra vienas iš didžiausių mūsų iššūkių infrastruktūros plėtros prasme. Klimato sauga yra vienas iš pačių svarbiausių Lenkijos pirmininkaujančios šalies prioritetų. Bendrai paėmus mes esame patenkinti ES vaidmeniu, nes ES yra pasaulio lyderis E, klimato apsaugos srityje. Ir mes, pirmininkaudami, šį ES vaidmenį dar ir aktyviai remsime. Pasaulyje dabar vyksta ir kiti dalykai. Vyksta ekonomikos plėtra naujose valstybėse - Indijoje, Kinijoje, Brazilijoje. Jų ir dabar ekonomikos pusiausvyrą pasaulyje yra iš esmės pasikeitusi šios šal, ekonomikos ir klimato politika yra labai susiję. Ir klimato apsaugos išlaidos turi būti analizuojamos ne tik žiūrint iš lokalios vietinės pozicijos, bet žvelgiant iš makroekonominės perspektyvos. Klimato apsaugos kaštai yra nemaži, bet jeigu mes dabar jų nesijimsime sumokėti, tai ateinančios kartos turės už tai mokėti daug daugiau. Žinoma, mes ne, jeigu mes nesijimsime šių, šios politikos, tai galime prarasti ir konkurencingumą. Europa, žinoma, tik tai 12-13 procentų viso CO2 išmeta. Bet jeigu mums, mums tenka dabar kovoti su tokiamis valstybėmis, kurios mano pirmiausia priteršime, o paskui išvalysime. Mes turime stengtis, kad būtų pasirašytas visas šalis apimantis susitarimas, ypač įtraukiant Kiniją ir Junktinės Amerikos valstijas dėl CO2 iš metalų. Toks susitarimas greičiausiai nebus pasirašytas 17-oje klimato kaitos konferencijoje Durbane. Lenkija kartu su Europos komisija vis dėlto labai aktyviai stengsis, kad bent jau suartėtų tų minėtų šalių pozicija šiuo, klausimą, šiuo klausimu. Kartu su Europos komisija bandysime pratesti ar pasisakyti už Kyoto protokolo pratesimą aktyviai veiksime šioje srityje. Ir stengsimės įvykdyti Kankūno konferencijos nuostatas. Pavyzdžiui, greito starto ir visas kitas ten priimtas politikos rytis. Čia norėčiau pabrėžti ir Europos parlamento svarbų vaidmenį. Jeigu Europos parlamentas susitikdamas su kitų šalių parlamentarais, ypač su tų šalių, kurios daugiausia išmeta iš metalų, pasakytų arba paragintų tas šalis kiekvieną kartą vis aktyviau imtis aplinkosaugos ir klimato apsaugos politikos, paragintų atsižvelgti į ES aplinkosaugos politiką, tai būtų tikrai labai gerai. Globalių mastų Europa, žinoma, visų problemų neišspręs, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad investicijos į technologijas leistų sumažinti išmetalus ir tai yra būtinybė nes, nes ir Kinija, ir Amerika jau seniai investuoja į technologijas ir mes ne, neatsilaikysime konkurencinėje kovoje, jeigu to nedarysim. Žinoma, skiriasi įvairių valstybių narių galimybės investuoti į tyrimus, į mokslą, į technologijas. Todėl reikia prieš imantis mums tokio vaidmens, lyderio vaidmens aplinkosaugoje, reikia paskaičiuoti kaštus, paskaičiuoti kaštus kiekvienai valstybei, kiekvienam pramonės sektoriui, kiekvienam pramonės sektoriui. Ypač toms šalims tai svarbu, kur labai daug yra išmetama anglies dvideginio ir kur dar mažai susimastoma apie tai. Ir kad reikia žiūrėti, kad neatsitiktų taip, kad kaštai ypatingai išauks silpnos ekonomikos šalims. Taip pat nereikia leisti, kad e, aplinkosauga pakenktų ekonomikai, kad išauktų nedarbas dėl naujų technologijų naudojimo. Taigi mes e, laukiame komisijos pasiūlymų, kuris turėtų, pasiūlymo, kuris turėtų pasirodyti artimiausių metų, kaip ekonomikai tvarkyti su tokiais aplinkosaugos ir technologiniais iš, iššūkiais. Negalime užkrauti visos naštos silpnosios ekonom, silpnosioms ekonomikoms, ypač krizės akivaizdoje. Pirmininkaujantį Lenkiją nemano, kad už, reikia užkrauti naštą vien tik tai e, pramoniai ir pramonės noras ar nenoras pereiti prie naujoviškos ekonomikos nėra problema, esmė yra lėšų trūkumas. Nes ir dabar energija kainuoja labai daug ir dar reikia mokėti už emisijas, tai visą tai kartu sudėjus e, ekonomikai reiškia didžiulę naštą ir tai gali baigtis tuo, kad įmonės išsikels iš ES dėl pernelyg didelių mokesčių šiuo atžvilgiu. Kapitału. Działania te powinny dotyczyć zarówno dużych producentów. Taigi reikia žiūrėti, kad naudos iš tokios mūsų politikos turėtų ne tik tai energijos gamintojai, bet ir vartotojai. Ir naujovių reikia ir emisijų prekybos sistemoje. Tikiuosi, kad sprendimai bus ir jų kaštai bus jau įtraukti į e, busimosios daugiametės finansinės perspektyvos rėmus klimato kaita. Tai irgi yra labai svarbus dalykas, bet pirmininkaujančiai šaliai teks spręsti ne tik klimato kaitos problemas, bet ir daugybę kitų klausimų. Todėl mes esame suformulavę ir kitų prioritetų, tai yra efektyvus resursų valdymas. Būtent man yra labai svarbu kalbėti apie efektyvų resursų valdymą. Dabartinis uh, mūsų vartojimo ir gamybos modelis leidžia išmesti labai daug resursų, jų nepanaudojant. Ir tai kenkia, žinoma, aplinkai ir ir, žodžiu, potencialas yra ne visiškai išnaudojimas mes galime pasakyti, kad kai kurios ES šalis jau yra pasiekę didelės sėkmės remiant ciklinę ekonomiką. Bet tokią ekonomiką reikia remti ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Jeigu žiūrime į augimą, tai augimas visuomet yra eksponentinis. Galima išmatuoti jo greitį, nustatant BVP, matuojant BVP, bet galima ir matuoti resursų panaudojimą. Ir jeigu mes nerasime urano Marse ar naftos Veneroje, tai mums teks pasitenkinti tuo, ką turime, arba ieškoti to, ko dar neradome savo planetoje. Būtent tokius klausimus reikia savo ir kelti ir ieškoti atitinkamų atsakymų į juos. Europos Sąjunga ir čia yra stipri vadovaujanti jėga ir čia labai svarbus Europos parlamento vaidmuo. Reikia aiškiai pasakyti, kad mes negalime remtis vienu vieninteliu sėkmės kriterijumi, būtent tuo augančiu, nuolat augančiu BVP. Taigi turime daugybę naujų užduočių, kurioms reikia sprendimo. Reikia remti ir tas organizacijas, kurios sprendimų, tų sprendimų ieškos. Mums reikia remti ir naujo vartotojo sampratą. Vartotojas neturi būti toks, kuris tik ir kasmet nori pakeisti savo mobilų telefoną naujų mobilių telefonų. Uh, Reikia skatinti kitokį vartotoją ir kitokį gamintoją, kuris negamintų specialiai tokio telefono, kuris po dviejų metų jau suges ir turės būti pakeistas kitu. Na, yra ir kitų svarbių klausimų, kurių ketiname imtis, bet e, manau, kad ir jūs turite man klausimų, mėlai, į kuriuos aš mielai atsakysiu. Biologinė įvairovė yra mums labai svarbus klausimas, ji yra tiesiogiai susijusi su darne plėtra. Tai irgi bus viena iš būsimos konferencijos ir jo plus 20 konferencijos temų. Pirmininkaujančios šalies vaidmuo yra toks, kad Europa turi pasirinkti tai konferencijai, turi surasti bendrą poziciją ir tam turime vienerius metus. Labai gerai, kad Europos parlamentas remia mūsų poziciją ir išsakė savo nuomonę apie tai, kaip mūsų bendra pozicija toje konferencijoje turėtų atrodyti. Manau, kad pirmininkančio šalies vardu galiu pasakyti tokią nuomonę. Mes turime remti tvarų augimą ir tam reikia pakeisti kai kurias pirminės sąlygas, kuriomis mes gyvenome. Pavyzdžiui, žalioji ekonomika, kurią mes norime kurti Europoje ir kuri tikrai yra labai svarbi ir mūsų šal, šalyje, leistų mums išeiti iš tos padėties, kurioje esame atsidūrę dabar. Tai yra visiškas priklausomumas nuo iškastinio kūro, nuo anglies. Biologinė įvairovė reiškia, žinoma, yra toksai dalykas, tokias rytis, kurioje mes esame pažengę labai toli. Parodykite man dar vieną šalį, kuri 20 procentų savo teritorijos yra apsaugojusi, taip kaip mes esame apsaugoję ją e, Natura 2000 programa. Tačiau yra pro problemų, yra lėšų trūkumas ir mm, pastarojoje finansinėje perspektyvoje uh, Buvo numatyta tik tai penktadėlis lėšų reikalingų tokių pro, regionų apsaugai ir biologinės įvairovės išsaugojimui. Aš manau, kad artimiausioje daugiamečiame finansinėme plane reikėtų numatyti daugiau lėšų šių politikų įgyvendinimui. Na ir baigdamas noriu pasakyti, kad tie teisėkuros aktai, kuriuos priimsime kartu arba mėginsime kartu parengti su Europos parlamentu bus labai svarbus. Ir aš, būdamas tarybos atstovas, artimiausią pusmetį stengsiuosi prisijimti kuo daugiau atsakomybės. Žinoma, tai pareikalaus kur kas daugiau negu 20 minučių šnekų, kaip dabar. Aš turiu pateikęs pasiūlymų dėl biocidų, elektros atliekų, dėl visokių kitokių reglamentų pakeitimų. Visa tai yra mums ypatingos svarbos klausimai ir stengsimės daryti viską, kad galėtume juos spręsdami bendradarbiauti su Europos parlamentu. Gal kai viską pavyks priimti pirmo svarstymo metu, gal reikės ir antrojo svarstymo, bet vis tiek stengsimės, kad šie teisės aktai, kurie jau dabar yra jums pateikti, būtų priimti kaip įmanoma greičiau. Prieš man tampant aplinkosaugos ministru, man teko spręsti ne vieną konfliktą. Pavyzdžiui, vienas iš jų buvo Rospūdos aplinkelio statybos e, klausimas. Tai turė, kai turėjo būti statomas aplinkelis per Natura 2000 apsaugos zoną. Bet konfliktų sprendimas ir yra tas kelias, kurio reikia eiti. Taigi aš esu tas, tas tarpininkas, tas mediatorius, kuris turi gebėjimą susijęti ar tarpininkauti susidūrus keliems inter, įvairiems interesams tie dokumentai, prie kurių jūs dabar dirbate, kurie yra dabar pateikti ir jeigu juos pavyks priimti, tai aš laikysiu tai visos ES, ne tik Lenkijos kaip pirmininkaujančios šalies sėkme. Dėkoju Jums visiems už tai, kad mane pakvietėte į šį posėdį ir dabar mielai atsakysiu į Jūsų klausimus. Pirmininkas, dėkoju. Pirmininkė, toliau pereisiu prie vokiečių kalbos žinoma, profesoriui reikia suteikti šiek tiek daugiau laiko, bet mes jau girdėjome viską, ką jūs pasakėte ir jūs paminėjote visas tas didžiasias, svarbiausias temas, kurios mums yra tokios svarbios. Mes mm, visi sveikiname ir visą Lenkijos komandą, kuri dirbs kartu su mumis artimiausią pusmetį. Mes žinome tą istoriją su jūsų skalbimo e, mašina. Jūs pateikėte mums savo skalbimo mašinos nuotrauką, kuri, ta, ta skalbimo mašinai 30 metų ir ji vis dar puikiai veikia. Tai yra tas pavyzdys, kurį jūs rodėte ministrų susitikime. Taigi jūs pats rodote pavyzdį, kad reikia vartoti tvariai ir naudoti daiktus tol, kol jie nesugenda. Minėjote ir klimato apsaugą, čia tikrai prireiks jūsų kaip kompromisų rengėjo, kaip mediatorius gebėjimų, nes net ir ES viduje ne visi laikosi vienodų pozicijų ir turi ne vienodų ketinimų. Bet tai ES reikia vieno balso Kaip jūs ir pats pasakėte, jeigu mes Durbane pasirodysime susiskaldę, tai neturėsime jokių šansų ko nors pasiekti, kaip ir parodė jau praeitįje buvusi, buvusiai pavyzdžiai. Taigi tikiuosi, kad jums pavyks rasti tą vieną balsą Europai ir mes Europą galės prisimti to vadovaujantį vaidmenį, kurio siekia ir kurį lygi šiol buvo išlaikiusi. Biologinė įvairovė Lenkijoje yra gal netokia didelė problema. Lenkijoje, Lenkija galėtų būti neblogas pavyzdys, kaip ją saugoti. Pas jūs gerai saugomi miškai, laukai ir apskritai gamta nes visoje ES daug, daugelį regionų jau daug kas yra sugadinta ir išnaikinta. Taigi sveiki atvykę, sveiki atvykę ir jūsų mm, komandos darbuotojai. Daug norinčių pasisakyti, manau, trys minutės bus kiekvienam kalbėtojui. Pirmasis kalbės Pietė Lyza. Ačiū pirmininkė, ačiū tarybos pirmininkui už įžanginę kalbą. Norėčiau pateikti keletą klausimų apie klimato apsaugą. Šiandien komitete vyko trumpa diskusija po to, kai pirmininkas informavo apie tai, kad taryboje buvo nustepta, jog mes, parlamentas, nesugebėjome priimti praėjusią savaitę rezoliucijos. Tai mane stebina ir todėl norėčiau jūsų paklausti, kaip tarybos pirmininko, kuo jūs grindžiate savo tarybos kritiką mūsų atžvilgiu. Jeigu aš prisimenu, praėjusį mėnesį taryboje taip pat nepavyko susitarti, prie to prisidėjo jūsų Lenkijos vyriausybės atstovai, todėl norėčiau, kad jūs paaiškintumėte, kas ir kaip buvo aptarinėjama taryboje dėl to, kad parlamentui nepavyko susitarti. Antra, jūs sakėt, Europos Sąjungoje e, jos vaidmuo klimato apsaugos rytyje yra neišsemiamas. Norėčiau, kad jūs pagrystumėte šitą nuomonę, kadangi nelabai pagrista. Japonija numatė 25 procentų mažimo tikslą, e, Brazilija 38-39 procentų mažimo tikslą, tai yra daugiau negu mes tikėjomės iš sparčiai besivystančių valstybių. Ir todėl yra pavojinga per daug užsimoti. Jūs taip pat kalbėjote apie veiksmingą išteklių naudojimą, kuris yra susijęs su klimato kaitos tikslais. Norėčiau paklausti, ką jūs ketinate nuveikti. Komisaras Oettinger dažnai pasako daug pažadų, tačiau vis dėlto energetikos ministrai taryboje dažnai paneigia tokias prognozes. Todėl noriu paklausti, ką jūs planuojate kaip pirmininkaujantį valstybę. Grįžtant prie veiksmingo energijos šaltinių naudojimo ir klimato kaitos tikslų, reikėtų pasakyti, kad e, daug ką galima sutaupyti pastatuose. Ir galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kaip dalinsimės tą tas paštangas, tą naštą, jeigu mes e, pagalvotume apie tai, kaip pasidalinti tą naštą ir kai mes sakome, kad mes turime toliau informavimo švenčio vaidmens, tai tie dalykai taip pat nelabai sutampa. Vengrijos atstovas parengė tyrimą, kaip klimato kaitos ambicingesni tikslais paveiks e, Vengriją. Ir atrodo, kad poveikis būtų naudingas. O koks poveikis galėtų būti Lenkijai? Apjunkime keletą klausimų, tačiau aš norėčiau patikslinti, kad ne taryba konkrečiai kritikavo parlamentą, tačiau neformaliame aplinkosaugos ministrų susitikime daug atstovų tiesiog buvo nustebę ir išreiškė kritikos dėl to, kad mums nepavyko priimti rezoliucijos. Pirmininkas per tas dvi dienas keletą kartų klausė, kodėl taip atsitiko. Joana Plump. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat pasveikinti Lenkijos aplinkosaugos ministrą palinkėti Lenkijai pirmininkavime didelės sėkmės. Norėčiau pakalbėti apie aplinkos saugos veiksmų planą. Tai labai svarbi priemonė, nes aplinkos sauga siejama su tvariu vystimusi, užimtumu ir kitais tikslais, kuriuos ES yra išsikėlusi Aš žinau, kad jūs suvaidinsit svarbu vaidmenį diskusijose, kai bus rengiamas septintasis aplinkosaugos veiksmų planas, nes šeštasis baigėsi dvyliktais metais. Norėčiau paklausti jūsų, kaip planuojat vertinti šeštojo plano šeštojo aplinkosaugos veiksmų plano įgyvendinimą ir kaip tai atsilieps septintajam planui. Korin Lepaž, gerbiamas ministrė, dėkui, kad atvykot į mūsų komiteto posėdį. Dėkui už tai, kad prisimate tarpininko, mediatoriaus rolę, sprendžiant aplinkosauginius klausimus. jūs kalbėjote apie galimą Europos, e, apie tai, kad apie galimą Europos mm, pagrindinį vaidmenį šioje srityje. Čia pritarčiau kolegai Piteriui, kuris tuo abejoja. Kaip jūs e, galvojate per ateinantį pusmetį, kaip jums pavyks e, diskusijas perkelti į realią plotmę, kaip pavyks įgyvendinti numatytus tikslus. Genetiškai modifikuoti organizmai. Prieš keletą dienų plenarinėje sesijoje parlamentas balsavo šiuo klausimu. E, aš buvau pranešėję. Dabar E, šis klausimas pereina tarybai svarstyti ir kaip jūs e, galvojate, kokie jūsų ketinimai, ar planuojate skirti genetiškai modifikuotiems organizmams dėmesio per savo pirmininkavimą. Kitas mano e, klausimas ar komentaras, tai rengimasis Rio plus 20. Jūs minėjote šią konferenciją savo kalbos įžanginėje dalyje. Ką Jūs galvojate, ar ES sugebės nuo gražių žodžių ir diskusijų pereiti prie konkrečių pasiūlymų, konkrečių tikslių pasiūlymų, taip pat ir finansinių įsipareigojimų? Ar mes tiesiog liksime prie gražių žodžių? Tokie būtų mano klausimai. Dėkoju už sutaupytą minutę. Toliau ponas Miroslavas Otskis. Děkuji, pane předsedo, eh, vážený pane ministře, pane profesore. Eh, vítejte tady mezi. Gerbiamas ministrė, profesoriau, džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų aplinkosaugos komiteto posėdį. Norėčiau paklausti aktualaus dalyko. Jau beveik dviejai metai ES suformulavo tikslą, taigi užsitikrinti e, ekonominį savarankiškumą. Visai Europai, ypač Čekijai, labai svarbu tapti nepriklausomiems nuo Rusijos dujų tiekimo. Tač, tai, tačiau dujų gavyba nebūtinai yra ekologiška Rusijoje. Mes esame priklausomi nuo dujų ir nuo kalūno dujų, kurios kenkia aplinkai. Todėl norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie energetinio nes nepriklausomybės problemą ir taip pat apie sąsajas su aplinkosauga. Taip pat norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė apie atominę energetiką ir jos naudą Europai, turint omenyje Vokietijos sprendimą atsisakyti atominės energetikos. Saturasi. Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ministrui, kuris atvyko į diskusiją su mumis. Aš norėčiau palinkėti Lenkijai kuo geriausios sėkmės, tačiau turiu pripažinti, kad pradžia nebuvo daug žadanti. Jūs sakėte, kad norėtumėte pratesti ES vadovaujantį vaidmenį klimato politikos srityje, tačiau mano kolegos jau minėjo kolega Lyze ir Poland, uh... Lepaš minėjo, kad dėl Lenkijos pozicijos taryboje nepavyko prisusitarti. Todėl norėčiau pasakyti, kad nelabai džiugu girdėti iš jūsų įprastinės argumentus apie e, iškastinį kūrą ir jo poveikį klimato politikai. visuomenė gali veikti sėkmingai tuo metu, jeigu e, ir toliau nebus nieko daroma, kad klimatas ne, nešiltų dviem laipsniais. Mes visi puikiai suprantame, kad e, CO2 taršalai turi būti mažinami ir reikia siekti kankūnė formalaus susitarimų. Jeigu jūs manote, kad ES neturi rodyti savo vadovaujančio vaidmens suformuluodama e, ambicingesnius tikslus, tai pasakykite, kokių žingsnių galima imti siekiant sumažinti klimato atšilimą 2 procentais. Ar jūs manote, kad iškastinio kūro naudojimas yra svarbesnis negu vaikų ateitis, be kitako ir Lenkijos vaikų ateitis? Taigi penki kalbėjo ir pateikė klausimus iš skirtingų politinių frakcijų, taigi pirmas jūsų atsakymų raundas. Dar penki kolegos norės pateikti klausimus, todėl atsakydamas būkite konkretus ir aiškus. Pabandysiu kalbėti glaudžiai. E, e, pirmiausia, atsakysiu į klausimą dėl tų 25 procentų. Gerbiami komiteto nariai, šį klausimą reiktų pateikti ne pirmininkaujančiai šaliai, bet Lenkijos ministrui. Bet aišku, esu pasirengęs į jį atsakyti. Norėčiau užtikrinti, ponė Hasi, kad mes ne, neketiname ginti kasybos pramonės interesų Lenkijoje. Tie mm, kasybos pramonės lobistai nebėra tokie stiprūs, tokie tvirti, kokie buvo anksčiau. Suprantame, kad ekonomika gali būti tik tai tinkama ekonomika, tik ta, kuri mažina CO2 išmetimus ir mes esame pasirengę mažinti savo priklausomybę nuo anglies net iki gairių, iki 2050 metų paskelbimo. Mes supratome, kad mūsų ekonomika įperka tik anglį, bet dabar tą strategiją turėtume pergalvoti iš naujo. Ir norėčiau paaiškinti, kodėl mes vetavome 25 procentų komisijos pasiūlytą planą. Todėl, kad mums trūko duomenų studijų analizės. apie tai, koks bus ekonominis tokio plano įgyvendinimo poveikis valstybių narių ekonomikai. Aš praėjusiu metu birželį prašiau tokių duomenų ir man buvo pažadėta, kad bus atliktas poveikio vertinimas įvairiose valstybėse narėse, bet tų duomenų mes taip ir negavome. Valstybių vadovai Kopenhagoje susitarė, kad tam tikromis aplinkybėmis jie parems ambicingesnius emisijų mažinimo tikslus. Ir poniai Hasi, ir pon, ponui Lyza norėčiau pasakyti, kad mes labai kruopšiai viską pamatavome ir apskaičiavome, kiek 20 procentų tikslas kainuos Lenkijos ekonomikai. Tokį tikslą mūsų ekonomika pakeltų tai būtų, jis sudarytų 0,9 arba 1 procentą B, BVP. Mes tokius kaštus pakeltume. Pasaulio bankas, nepriklausomi ekspertai paskaičiavo tą irgi. Ir jų skaičiavimai buvo maždaug buvo šiek tiek pesimistiškesni, kad tai sudarytų 1,2-1,4 procentus BVP bendrų nacionalinių pajamų. Tai aš kreipiausi į kitas valstybės, klausdamas, ar jos turi tokius apskaičiavimus, bet jos jų neturėjo. Taigi, e, jei mes turėtume ambicingesnius tikslus, nuo to nukentėtų Europos ekonomika. Čia aš ne tik kalbu apie konkrečiai Anglį, bet kalbu ir apie socialinės pasiekmes, kai labai išauks e, bedarbių skaičius, ne tik anglės sektoriuje reiks jiem visiems mokėti nedarbingumo pašalpas. Energetikos efektyvumas norėčiau pabrėžti, kad tai yra mūsų prioritetas. Europa turi orientuotis pirmiausia į energijos efektyvumą, o požiūris turėtų būti kuo platesnis. Manau, kad Lenkijos patirtis galėtų būti puikus pavyzdys kitoms šalims. 250 milijonų eurų per metus Lenkijoje išleidžia aplinkosaugos fondas. Ir tos lėšos skirtos energijos efektyvumui didinti. Mažos ir didelės gamyklos didė, smulkaus ir vidutinio ir didelio, didelės ir smulkaus verslo įmonės gauna 40 procentų subsidijas, jei sutinka naudoti saulės baterijas. Taigi mes teikiame paramą tiem, kas nori e, e, būti žaliosios ekonomikos dalyviai Taip pat yra kitos įvairios programos, e, pavyzdžiui, pastatų apšiltinimo programa. Pastatas, apšiltinti pastatai gali gauti e, paramą apšiltinimui. Pone Plump, šeštoji aplinkosaugos veiksmų programa bus vienas iš Lenkijos kaip pirmininkaujančios šalies prioritėtų. Turime parengti bendrą ES poziciją, kaip vertinsime šeštąją aplinkosaugos programą. Aplinkosaugos ir vystimosi programą buvo aplinkosaugos ministrai susitikę Sopote prie Baltijos jūros, išgirdome daug kritikos šiai programai. Buvo pateikti pavyzdžiai to, ko nepavyko pasiekti. Gerbiami Europos parlamento nariai, nebuvo nieko, kas iš 27 ministrų ir delegacijų vadovų suabejotų septintos programos būtinumu, nors šešta nebuvo pakankamai tinkamai gyvendinta bet vis tiek visi pasisako už septintąją programą, galbūt reikia padvigubinti pastangas ir sutelkti daugiau išteklių, kad įgyvendintume tai, ko nepavyko įgyvendinti per šeštąją programą. Septintoji programa bus tvirtinama pirmininkaujant Danijai, kurie perims pirmininkavimą iš mūsų bendra pozicija prieš Durbano susitikimą. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką, mano nuomonė, jis yra labai svarbus. Valstybių, e, Europos parlamento nariai turėtų suvaidinti svarbu vaidmenį, kai susitinka su kitų parlamento atstovais, įtikinti net ir trečiųjų šalių parlamento atstovais įtikinti tuos parlamentarus prisijungti prie ES siekių sudaryti tarptautinius susitarimus, numatant sąstančius įsipareigojimus. Ypač e, labai svarbu, kad šalis didžiausios teršėjos palaikytų ES poziciją. Kinija, Junktinės Amerikos valstijos, Japonija pateikia skirtingus argumentus, kodėl jos negali laikytis, negali prisimti tokių pat įsipareigojimų kaip ir Europą, kodėl turi šiek tiek atsilikti. Taigi, jūs kaip parlamento nariai, manau, turėtumėt čia suvaidinti svarbų vaidmenį. Dabar pratęsiu savo atsakymus. Pone Lepaž ir jos klausimai. Čia galėčiau galbūt panaudoti savo kaip tarpininko mediatoriaus vaidmenį. Aš visuomet pasisakau už sprendimo paieškas dėrybų keliu. Manau, kad visuomet yra galimybė rasti sprendimą. Aš pabandysiu siekti, kad būtų pasiektas kompromisas. Lenkijoje esu aplinkosaugos aplinkos ministras ir band, kalbant apie mūsų įstatymus genetiškai modifikuotų mm, organizmų srityje, siekiau, kad būtų leista eksperimentuoti. Aš esu mokslininkas, aš pasisakau už eksperimentus, už tai, kad būtų galima e, daryti tyrimus su genetiškai modifikuotais organizmais, bet aišku, aš pasisakau prieš jų patekimą į aplinką. E, negalime laužyti, pažeisti ES įstatymų. Bet pagal Lenkijos įstatymus nebuvo galima net vieno kvadratinio metro apsodinti ar apsėti genetiškai modifikuotomis sėklomis ar augalais. Jeigu turėtume šiek tiek lankstesnius įstatymus, manau, būtų visiems geriau. Rijo plus 20. Aišku, kad ne tik skambu žodžiai yra svarbu ir čia dėkoju poniai Lepaž taip pat už tokius komentarus, bet aš nežinau, ar mes esame pasirengę tam protiniam šuoliui ir apskritai ar esame linkę keisti savo gyvenimą. Mes taip pripratę prie to, kad kiekvienais metais galime nusipirkti naują mobilų telefoną ar kokių kitų naujų dalykų, kad, kažin, ar taip lengva pakeisti mūsų mąstymą. Mums reikia keisti mąstyseną. Ir manyčiau, kad jūs sėdinti šioje salėje pritartumėt tokioms mano mintims. Bet reikia siekti, kad aišku, kad neapsiribotume tik gražiais žodžiais, kad imtumėmės ir konkrečių veiksmų ir kad tie veiksmai duotų rezultatų. Kitas klausimas dėl skalūninių dujų. Pono Auski klausimas. Energija reikalinga. Be energijos mes niekaip negalime gyventi. reikalinga tradicinė energetika tam, kad galėtų egzistuoti fotovoltainė ir vėjo energetika, nes ji neužtikrinta nuolatinio elektros energijos teikimo srauto. Todėl mums reikia abiejų sistemų. Tradicinė sistema laikosi ant anglies, akmens anglies ar kitokios rušies anglies. Bet dabar nemadinga ES rateliuose kalbėti apie anglį. Kitas, kitas rytis atominė energetika. Žinoma, irgi sakome ne, po Fukushimos tikrai ne. Trečia energetikos rūšis - įprastinės dujų deginimas. Taip galim uh, dar šiek tiek daugiau pasitie, pasitelkti e, Rusijos dujų, dar pastatyti kelis e, dujotekius ir būsime absoliučiai nuo jų priklausomi. Bet Lenkija šiuo keliu neina ir labai esame patenkinti tuo, kad neiname ir manau, kad visa Europa nenori priklausyti nuo Rusijos dujų. Tai jeigu dabar negalėsime naudoti tų skalūninių dujų, tai iš ko tada gyvensim, ką deginsim žvakutes, jeigu norėsim skaityti knygą vakarais? Taigi visos keturios energijos rūšys, žinoma, turi savo problemą, savo problemų, turi savo trūkumų, bet turi ir savo teigiamų pusių ir reikia būtent tas e, atsižvelgti į teigiamas pusės ir stengtis tos trūkumus, kurie susiję su aplinkosauga visų pirma, pašalinti aš dabar nevardinsiu, kokiu trūkumu turi kiekviena energijos e, rušis ir mes tikrai negalime sukurti kol kas tokios energetikos, kuri visai ne, nebūtų kenksminga aplinkai. Bet reikia garantuoti tokią diversifikaciją, tokią sistemą, kad mūsų energetika būtų ir garantuojanti mums tiekimą ir pakankamai sauganti aplinką. Gal kartais reikia priimti naujų įstatymų, kurie būtų griežtesni ir netgi šiek tiek ribotų kai kurių energijos rūšių naudojimą, bet tokių įstatymų reikia ir mes juos Lenkijoje esame prieėmę ir laikysimės jų. Ačiū. Na žinoma, skaityti knygą prie žvakės šviesos gal ir labai romantiška, bet nelabai praktiška. Uh, ir tikimės, kad artimiausiais dešimtmečiais ir kiti keturi energijos šaltiniai - vėjo, saulės, biomasės ir kitokia energija - taip pat prisidės prie e, mūsų energetikos sistemos. Galbūt mes galėsime sukurti ir energijos saugojimo vietas, akumuliatorius, kurios, kurie padės mums e, stabilizuoti energijos tiekimą. Dabar ponas Karl Heinz Florence. Profesoriu, ponė tarybos pirmininkė, aš noriu Jums pirmiausia pasakyti komplimentą. Jūs esate vienas iš tokių šviesulių taryboje, kokius man teko patirti. Bet aš norėčiau paklausti jūsų, koks jūsų yra Durbano planas. Ne Kankūno, aišku, bet Durbano konferencijos planas. Ką jūs rekomenduojate savo kolegoms ministrų taryboje ir ką jūs rekomenduotumėte mūsų komitetui? Mes juk norime kalbėti vienu balsu. Kitas dalykas, aš esu tas bjaurus vyrukas, kuris pateikė elektros atliekų e, pranešimą. Aš paveldėjau iš savo mamos skalbimo mašiną, bet tai yra pats, ta skalbimo mašina yra pati neefektyviausia, kokią tik tai galima įsivaizduoti. Todėl norėčiau apie tai padiskutuoti. Aš jūs norėčiau. Mm, Jūs pakviesti tokiai diskusijai, gal galite mums ką nors pasiūlyti. Aš jau šiandien nuo 8 ryto e, galvojau apie šios klausimus. Ir taryba čia pasisakė prieš parlamento poziciją. Ar jūs mm, ką kokiu nors kompromisu su taryba siekėte, nes ne tik taryba nesutarė su parlamentu, bet ir pati taryba tarpusavyje yra, sus, yra labai mm, nevieninga. Na, džiaugiuosi, Karl Hansi, kad e, jau įvyko koks neoficialus sustikimas su taryba, reiškia, mes žengėme pirmin. pirmin. Dabar ponas Arsenis. Aš norėčiau pasidžiaugti ministre, jūsų atvykimu ir džiaugiamės, kad europietiška vyriausybė, jos atstovai pirmininkauja taryboje ir tai padės išspręsti visas problemas. Aš pritariu mūsų kolegų išsakytoms nuomonėms dėl klimato kaitos. Jūs e, minėjote valstybės, kurios pirmą siekia išspręsti savo vidaus problemas ir tik to pagalvoti apie klimato kaitos klausimus ir kalbėti apie Kiniją. Tačiau yra teisų, kad mes visi bijomės Kinijos konkurencijos. Ir todėl iškyla klausimas, kas galės konkuruoti su žaliaja Kinija, ekologiška Kinija ateityje, jeigu mes uh, mes nepanaudosime tų 10 trilijonų e, eurų, kurie yra skirti mūsų ekonomikos žalinimui. Kas atliks šitą darbą, kas atliks namų darbus, jeigu ne mes patys ir jeigu mes nesusitarsim, tada mes tapsime nebekonkurencingi ir tiesiog mes e, susilpsinsime savo darbo rinką. Jūs kalbėjote apie tai, kad prieš formuluojant tikslus reikia turėti ir tam tikrą vaizdinį apie jų įgyvenimo e, pasiekmes. Aš pritariu kolegai Lorenz ir taip pat noriu paklausti, kaip jūs norite pasiekti tikslą mažinti suvartojimą, energetikos išteklių suvartojimą ir kaip jūs pasiekti klimato kaitos tikslų. Kolega Brandai, dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Kraševski už tai, kad atvyko. Aš taip pat norėčiau pritarti kolegoms, kurie kritikavo jūsų nuostatas dėl klimato kaitos. Ir man atrodo, kad mes ne tik tai mes morališkai netenkame lyderio vaidmens, bet ir nukentėsime ekonominę prasme, jeigu mes nepasistengsime susitarti, kadangi po keliarių metų mums reikės įsigyti japonų, kiniečių technologijos, kurie bus pasistumėję prieki daug daugiau negu ES dėl veiksmingo išteklių naudojimo. Ar e, tikrai verta pakalbėti šiuo klausimu su jumis, tačiau galbūt reikėtų palūkėti Europos komisijos kelio gairių. Todėl norėčiau paklausti kito dalyko, kuris man labai yra svarbus ir aktualus, tai yra bio įvairovės išsaugimo klausimas. Aš nesu labai palankios nuomonės apie komisijos e, veiklą šiuo klausimu. E, praėjusiais metais Nagojoje susitikime buvo suformuoti tikslais, bet pastarajame tarybos susitikime labai atsainiai buvo nagrinėjimas šitas klausimas, o Niderlanduose buvo suformuota nuostata, kad tie tikslai turėtų būti pasiekiami, konkretūs, tačiau kita vertus valstybė, kuri 60 procentų sumažina savo biudžeto išlaidas, ko gero neturi pakankamai lėšų papildomoms išlaidoms. Jūs kalbėjote apie klimato kaitos kaštus, tačiau jie bus daug didesni ateityje, jeigu nieko nedarysime dabar. Lygiai tas pats pasakytina gal netgi ir griežčiau apie biorovės išsaugojimo būtinybę. Todėl norėčiau paklausti, kaip būtų galima pasiekti, kad taryboje būtų suformuluoti tikslai, bet kad jie būtų ir įgyvendinti, kad nepadarytume klaidos kaip prieš dešimt metų. Dėkoju. Borislavas Sonik. Dziękuję, panie Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie ministro minėto klausimo. Tai 2000, Natura 2000 regionai. Jie daug kur yra privačiose teritorijose Europos Sąjungoje ir tų teritorijų savininkai mano, kad tai yra labai, na, nele, tai neleidžia jiems nei investuoti, nei plėtoti kažkaip tai savo turimų tų teritorijų. Uh, Mes jau buvo, buvusioje mm, kadencijoje stengiamės skirti daugiau lėšų išsa, skirti šių regionų išsaugojimui. Tai norėčiau paklausti ministro, ar taryboje ir derantys su, su komisija bus kaip nors stengiamasi didinti lėšas skirtas Natura 2000 regionų išsaugojimui. Ačiū. Matijas Grotė. Dank, Herr Minister, für die Ausführungen. Ačiū, ministrė, Jums už šiandienos pasisakymus. Aš labai atidžiai klausiausi Jūsų ir e, ypač dėl socialinių, klimato ir energetikos išlaidų. Taigi, jeigu suprantu, Jūs mus palaikote. E, jeigu mes čia kažką bandysime užsukti kažkokį kranelį ateityje, tai komisija vykdys socialinių pasiekmių vertinimą. Dabar dėl Durbano. Europos išorės tarnyba. Daug naujų kolegų buvo priimta dirbti šioje tarnyboje. Bet ar ta tarnyba neturėtų daugiau rūpintis klimato diplomatijos klausimais, kad po Durbano susitikimo mes turėtume kokią nors konkret, konkretesnį rezultatą. Aišku, kad mes nepasieksime galutinio rezultato, bet galima dirbti labai daugeliu lygių visame pasaulyje, ir galime pasiekti nemažai, žinoma, ne antrąjį Kyoto, bet mes galime tikrai pasiekti realių dalykų. Bendra klimato politika ir Europos klimato politika, mm, dėl kurios norėčiau pakalbėti, man rodos, e, šioms politikoms trūksta ir instrumentų, ir analizės galimybių. Mes tikrai nežinome, kaip iš tikrųjų yra pamatuoti, tam, kaip reikia pamatuoti tam tikrų produktų tą anglies dvideginio e, pėtsaką. Mes neturime tam instrumentų. Ir reikėtų komisijos paprašyti pateikti mums pasiūlymą, kaip konkrečiai ir turint palyginamus instrumentus, ateityje galima būtų apskaičiuoti tą pėtsaką. Turėtų būti pateikta protinga uh, instrukciją, kaip paskaičiuoti, kiek, pavyzdžiui, tokiame buteliuke yra to CO2 pėtsako. Ir tuomet mes tikrai galėtume pateikti tokią eksporto prekę, kuri būtų populiari visame pasaulyje. Aš tikiuosi, kad šioje, šiame, šiuo atžvilgiu jūs tikrai galėsite kažką nuveikti ir pateikti mums tokį reikalingą instrumentą. Aš norėčiau dar jūs informuoti, sako pirmininkas, kad užsienio reikalų ministrai kaip tik pirmadienį kalbės klimato kaitos klausimais. Taigi kalbėsim užsienio. Taigi bus kalbama užsienio politikos ir klimato kaitos e, sąsajų klausimais. Tai po to, po šio susitikimo bus galbūt galima daugiau pasakyti. Dabar ponė Rita Mahanin. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui Gerbiamas ministrė, linkiu sėkmės pirmininkaujant. Mano klausimas skirtas emisijoms iš laivų, sieros, emisijos ir sieros išmetimų, sieros emisijų direktyva yra e, siekiama sumažinti sieros dioksido emisijų emisijas iš laivų. Bet kyla nemažai problemų šioje srityje jūros transportui. Du tūkstančiai penkioliktais metais Sieros dioksido emisijos turės būti sumažinti nuo 1 procento iki 0,1 procento. O kai kuriuose regionuose iki 25 metų reiks sumažinti sieros dvideginio emisijas iki 0,5 procentų. E, bet manyčiau, kad tie reikalavimai turėtų būti vienodi visiems. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie sieros emisijų direktyvą ir Tartautinės jūro organizacijos e, siekiamus standartus. Tai Marė Baltikų konferencijos tema. Dabar ponas Prodė užduos klausimą. <coughs> Grazie Presidente, grazie signor Ministro per la sua presenza. Dėkui, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti taip pat ir ministrui už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį, ypač tai svarbu rengiantis Durbano susitikimui, laikai dabar yra sudėtingi ir mes labai tikimės, kad jūs parodysite puikius mediatoriaus sugebėjimus. Labai svarbu, kad į Durbaną vyktume jau parengę atsakymą tom problemom, su kuriomis susidurėme. Nes šiandien labai svarbu turėti pasiūlymą, kuris m, mm, būtų teisingas, kovojant su klimato problemomis nes tik taip mes galėsime tęsti Kijote priimtus įsipareigojimus. Maničiau, vėliau galėsim šiais klausimais išsameu pakalbėti, bet e, nemokamų taršos leidimų sistema individams, mano nuomonė, vienas, vienas asmuo, vienas leidimas. Mums taip pat reikalingos kelio gairios, kad Europoje nebebūtų CO2 išmetimų iki 2050 metų. Ar mes žengsime savo keliu, ar keisime Kijotą, ar veiksime taip, kaip mum atrodo teisinga. Galėtume iš esmės pakeisti situaciją, galėtume pakeisti ir savo poziciją ir pasakyti, kad jei kiti nenori prisimti tokių įsipareigojimų kaip ir mes, tada pradėsime naudoti B planą ir Europos pasienyje, ES pasienyje nustatysime CO2 mokestį. Aš jau daug, daugelio klausiau šio klausimo, nieks man neatsakė, gal jūs, ponia ministrė, atsakysite. François Grostet. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Pone Grostet. Um, vous avez... Gerbiamas ministrė, jūs kalbėjote apie tai, kad anglies naudojimas galėtų garantuoti tam tikrą prikla... nepriklausomybę, energetinę nepriklausomybę. Aišku, anglis netinka kovojant su klimato kaita, bet yra technologijos sugaudant ir saugant CO2 išspręsti šią problemą. Aš žinau, kad jūs turite atitinkamų projektų, yra ir technologijos bet reikia viską daryti sparčiau, rasti reikalingų lėšų ir siūlyti, kad Europa prisidėtų prie tokių projektų finansavimo. Ar jūs iš tiesų dėsite visas pastangas, taip pat ir politinės, kad e, būtų paskirtos lėšos tokiai technologijai Europos Sąjungoje ir kad Europa išlaikytų savo E, pirmininkaujantį vaidmenį lyginant su Kinija, nes Kinija taip pat tam skiria dėmesio. Dėkui. Paskutinis klausimas. Pone Rivazy, dėkui, ponė pirmininkė, dėkui, gerbiamas ministrė. Aš prieš 15 dienų buvau Lenkijoje vertinti ekonominės strategijos. Ir čia mes labai daug dėmesio skiriam lūniniam dujom. Jūs esate kaip ir e, tokia šalis pionierė, nes esate suteikę 80 leidimų skaluniniam dujom išgauti, bet ar jum kyla, nekyla tada problemų dėl požeminio vandens kontrolės ir apsaugos? Kaip jūs e, ieškodami skaluninių dujų telkinių užtikrinsite tokią gruntinių požeminių vaidmenų aps, vandenų apsaugą, nes e, skalūninėse dujose yra daug nuodingų medžiagų, teršiasi taip pat ir oras, ir aplinka, ir kol kas nėra dar tinkamų e, tam tikslui valymo įrenginių. Taigi, kaip jūs Um, žiūrite į tai, kad yra jau direktyvos dėl požeminio vandens apsaugos pesticidų riboto naudojimo, bet kol kas nėra jokių nuostatų dėl tų kenksmingų medžiagų iš skalūninių dujų. Jūsų vaidmuo yra uh, labai svarbus, Nes e, Prancūzija ir kelios kitos šalis yra atsisakę skaluninių dujų naudojimo, o jūs kaip ir norite skatinti tą. Lenkijoje nemačiau nei fotovoltinės energetikos, nei vėjo energetikos, mačiau tik labai didelės biomasės mm, energetikos įmonės. Jūs kalbate apie tai, kad būtų galima naudoti įvairias energijos rušis, bet mm, to nesimato Lenkijoje. Ką Jūs galvojate apie tai? Ačiū. Paskutinis kalbėtojas. Ponas Gėrik. Sveikinu, ponė ministrė, ponė profesoriau. Labai svarbu, kad ir mokslininkų balsas bus išgirstas. Tai yra proga pradėti diskusiją pačiomis svarbiausiamis mums temomis, kurios anksčiau būdavo nenagrinėjimos dėl lobistų įtakos. Lenkijos pirmininkavimas tikrai bus e, labai svarbus, nes yra tokia suformuoluota hipotezė klimato kaitos tarybos, dėl klimato kaitos. Ir IPCC atliko neteisingos tyrimus ir klimato kaitą susijęjo tik tai su CO2 didėjimu. Bet yra ir daugiau kriterijų. Todėl jų tyrimai buvo neteisingi, rezultatai netikslus. Ir mes visi priėmėme tą klimato kaitos tarybos uh, poziciją ir dabar keičiame visą savo gyvenimą dėl to, kad neteis, prie, priėmėme neteisingą kažkada poziciją. Priėmėme neteisingą poziciją. Taigi, dabar reikėtų įkurti Europos klimato kaitos tarybą, kurioje dalyvautų mūsų mokslininkai. Taigi noriu paklausti, ar tai yra įmanoma galbūt iki Durbano ar iki Brazilijos konferencijų būtų galima pagalvoti apie tai. Reikia saugoti ne tik klimatą, bet ir žmonės, ir jų gyvenimą. Ačiū. Taigi, parlamente ir šiame komitete buvo išsakyta įvairiausių nuomonių, mokslinių teiginių, o dabar suteiksiu galimybę ministrui atsakyti 15 minučių. Dėkoju už klausimus. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegai Florence už jo, jo klausimą dėl. Aš dalyvavau diskusijoje Lenkijoje dėl e, energetikos įvairių šių šaltinių ir ta tema, kurią jūs paminėjote. Ypač kalbant apie senus prietaisus, reikėtų pasakyti, kad mes norėjome pakeisti tai, kas nepasiteisino senojoje sistemoje. Jūs klausėte apie Durmano konferenciją. Europa siekia kad mes išlaikytume savo vaidumaujantį vaidmenį. Tai aš turėčiau Jums pasakyti, kad jeigu kinai elgsis taip, kaip žada, kaip ketina, tai mes neprarasime iš e, savo vaidmens. E, Tačiau jeigu Kinija nevykdys savo įsipareigojimų, tai mes išlaikysime savo vaidmenį ir jeigu Japonija taip pat nepateisins lūkesčių, tai 1500. 1500. Rozmawiamy z Chińczykami sąlyginių taršos vienetų bus emituota papildomai. Ir aš visada sakiau, kad penkerių metų planas nėra koks nors ypatingas planas. Kadangi penkerių metų planas toks, koks jis yra dabar, tapus įprastas dalykas. Jis nieko nepakeis. Ir kitame penkmečio plane o 5 punktów zostanie schłodzony. 5 procentais sumažės augimas lyginant su nacionalinėmis bendrosiomis pajamomis. Tačiau mes neturime kitokių svertų mažinti teršalus. Ir jeigu taip iš tikrųjų būtų, kaip prognozuojama, tai galbūt mes ir neteksime savo vadovaujančio vaidmens, tačiau kita vertus, kitos šalis taip pat turi prisimti įsipareigojimus. Mes turime užtikrinti, kad tas dokumentas, kurį mes jau parengėme, jisai išliktų, tačiau reikėtų siekti ir išlaikyti savo vadovaujantį vaidmenį. Prieš Durbaną mes turime sugebėti suformuluoti savo bendrą poziciją energetikos taryb, taryboje. Ar reikalingas antras etapas po Kyoto protokolo? Kiniečiai labai aiškiai sako, kad jie pagėdautų tokio etapo. poprzednio bez nas, teraz bez nas i w ogóle bez nas. G77 plus Kinija sako, kad norėtų, tačiau norėtų tokio sustarimo su mumis arba netgi ir be mūsų. Todėl mes turėtume įsisamoninti, kad mūsų vaidmuo yra labai svarbus, bet pirmiausia reikia susitarpti tarpusavyje. Diskusijas jau vyko. Nagrinėjame šį klausimą. Ir vyraujanti nuomonė yra tokia, kad diskusijos dar nesibaigė Tačiau siūloma tiesiog vieniems prisijimti įsipareigojimus, tačiau kita vertus, jeigu mes vieni turėsime už tai ir mokėti, tai tuomet nėra prasmės dar tartis dėl įsipareigojimų pagal Kyoto protokolą. Tačiau visi supranta, kad klimato kaitos kontekste yra daroma per mažai ir tenka apgailestauti, kad kiniečiai tikrai e, nesims vadovaujančio vaidmens, nėra ko kalbėti apie JAV arba Braziliją, o tas vaidmuo ir toliau teks mums 27 ES valstybėms, kurios turės pratesti sa, tą savo vadovaujantį vaidmenį. Bet kita vertus, vieni mes negalime temti viso vežimo, prisijimti visus kaš, metus Pamdžiau atsakyti į Arsenis klausimą. Mūsų bet kokios pastangos turėtų būti veiksmingos. Tačiau, žinoma, jos turi būti labai aiškiai matomos dėl įvairovės išsaugojimo. kolega Debrandį pateikė šitą klausimą. Aš tikrai manau, kad reikia išsaugoti ekologinę sistemą ir e, apgailestauju, kad pagal šeštąją programą nepavyko išspręsti šio klausimą. Todėl dabar mums reikės pakeisti savo požiūrį iš esmės, požiūrį į ekosistemas. Nes ekosistemos leidžia mums milijonų minus eurų investuoti į mūsų ekosistemų išsaugojimą. Jeigu mes to nepadarysime, šita sistema e, nukentės, susirgs, tai tada nėra, neteks prasmės investuoti į kitas rytis. Aš nesiniai skaičiau straipsnį kuriame buvo rašoma, kiek milijardų dolerių mūsų ekologinių sistemų išsaugomas atneš kaip naudą. Todėl man mokslininkai buvo labai įdomu. Buvo įdomu girdėti tokius skaičius, tačiau vis dėlto po to supratau, kad tas teiginys yra teisingas. Todėl mes turime mąstyti kiek kitaip, mes turime galvoti, ką mes laimėsime ir ko neteksime, jeigu neišsaugosime savo ekologinės sistemos. Ir tuomet iš karto supranti, kad ūkija reikia surasti lėšų sistemos išsaugoti, nes ekonomika negali sauliaisti tokių nuostolių. Mes turime puikiai suprasti, ką reiškia e, švarus geriamas vanduo. Junktinės karalystės mokslininkai paskaičiavo, kiek milijardų būtų galima uh, sutaupyti, siekiant užkirsti kelią nuo potvinių, išsaugant mažas upes ir upelius, kurios tiesiog sustabdo vandens uh, tekėjimą į didžiulius telkinius. Galvodami apie artimesnę finansinę perspektyvą ir galvodami apie tiesioginės išmokas ūkininkams, galėtume tiems, kurie vadovaujasi 2000, Natura 2000 nuostatomis, kad jie gautų papildomas išmokas, jeigu jie laikosi atitinkamų aplinkosauginių reikalavimų. Ypač jeigu ūkininkaujama Natura 2000 teritorijoje priklausomai nuo to, kaip ūkininkaujama. Galbūt kai kurie ūkininkai laiko nelaimę, kad jie turi ūkininkauti Natūra 2000 teritoriją, tačiau mano e, polisiavėtė būtent ir yra tokia teritorija, todėl aš esu laimingas, kad mano pievos ir, yra tiesiog saugojamos programos ir aš tiesiog laimingas būdamas toje teritorijoje. Visą tai įvertindami, suvokdami ir jeigu ūkininkams būtų skirimas atitinkamos paskatos, tai jie tikrai pritartų mūsų pastangoms. Žinoma, jie rūpintųsi savo aplinką, siektų išsaugoti gamtą. Dėkuoju kolegai Grotė už klausimą. Dėl uh, poveikio aplinkai vertinimui. Aš e, mokau studentus, taip pat aš norėčiau skleisti savo mokslinės mintis ir jums pirmininkaudamas. Reikėtų pagalvoti apie dviejopą aplinką - socialinę aplinką ir gamtinę, gamtos aplinką. Dažnai žmonės protestuoja dėl įvairių dalykų. Jie areštuojami, demonstracijos yra išvaikomas, tačiau į jas reikia įsigilinti ir išaiškinti, kodėl žmonės nepasitenkinę. socialinė aplinka, taip pat e, sveikatos dalykai turėtų būti atskiriami ir aptarinėjami atskirai. Visų pirma, reikėtų pagalvoti ir kokią žalą arba kokį poveikį gali turėti investicijos. Tai pasakytina apie Lenkiją taip pat. Reikėtų ne tik tai sutelkti dėmesį į retus uh, E, paukščius arba į fauną, dėl kurios išsaugojimo protestuoja gyventojai, reikėtų turėti omenyje e, visą visuomenės sandarą. Kadangi dažnai išsakoma nuomonė ir apie e, ekonominį klimatą, kadangi kiekviena ekonominė veikla turi savo kainą. Ir kartais yra tiesiog pasinaudojamasi e, siekiant e, suteikti prioritetą tam tiklai alternatyvai. Vienos rūšies e, neišsaugojimas negali būti išmatuojamas Junktinių Amerikos valstijų doleriais ir kokios nors autostrados tiesimas nėra vertintinas vien tik tai skaitinę arba piniginę išraišką. Reikėtų galvoti apie socialinę aplinką, galvoti apie gamtinę aplinką, tačiau kartu reikėtų suvokti, kad keliai turi būti tiesiami. O jeigu kelių netiesime, tuomet e, nevažinės automobiliai. Žinoma, aplinkai tai būtų naudinga, bet ekonomika nukentėtų. Kolegė Mana, dėl nitratų. Przez. Sieros junginių. Iki 89 metų buvo laikomasi visai kitokios strategijos, tačiau nepasiteikino. Tačiau reikėtų pagalvoti ir apie ekonominius svertus. kai kalbame apie sieros dioksidą ir anglies dioksidą, buvo pasiūlyta tarš, leidimų ta, e, taršos e, sistemais, taršos leidimai sistema. Tačiau galbūt būtų galima pasiekti ir didesnės naudos, jeigu tą sistemą sustiprintume. Kita vertus, teršėjas mokas principas pasiteisino. Dėl Durbano ir Viktorijo Prodi klausimas. Aš mielai su jumis dar kartą susitikčiau ir asmeniškai paaiškinčiau, kokius svarbiausius klausimus Lenkija būtų linkusi suformuluoti, kad Durbane būtų pasiekta sėkmės pasaulio mastu. Ir jeigu mes globaliai susitartume, tuomet turėtume naudos ir Europoje. Aš mielai su jumis pasikalbėčiau, tačiau tema ir labai sudėtinga. Bet kelio gairės iki 2050 metų. Ir CO2 iš metalų mažinimas ir apmokestinimas. Jeigu mes norėtume sutelkti dėmesį į CO2 e, atspaudus, tai turėtume pirmiausia įtikinti pasaulio prekybos organizaciją. Nes jeigu kas nors ne Europoje gamintų stiklą arba kitus gaminius ir tiesiog nesuktų galvos dėl CO2 teršalų, tai tokiu atveju mes turėtume teisę uh, tą daryti taip pat arba numatyti tam tikrą mokestį importui. internete galime tiesiog pačiam savarankiškai apskaičiuoti, kiek kiekvienas konkrečiai pagamina teršalų. ir apsispręsti, kaip jisai savo ūkinę veiklą išsaugos mm, gamtą. Ir aš konstatavau, kad aš pagaminu per daug, per daug CO2 taršalų, tas mano asmeninis atspaudas yra per daug didelis ir tada galima apsispręsti, kaip keisti savo elgseną. Yra daug galimybių taupyti. Jūs patys galime pabandyti e, atlikti tokį testą, tokius skaičiavimus ir tada suprastumėte, kaip pradėti orientuotis neteršiančio ūkininkavimo link. Ir dėl skalūnų dujų. Aš nemanau, kad mes turime tapti priklausomi nuo JAV. Vienas dalykas priklausyti nuo patento teisės, kitas dalykas priklausyti tiesiog nuo, nuo kranelio, kuris gali būti bet kuriuo metu užsukamas tai visai kitokio pobūdžio priklausomybė. Todėl aš dar kad noriu paklaus, pakartoti, kad nėra idealaus būdo gaminti energiją, o be energijos mes negalime išgyventi. Todėl mes turime pasirinkti tuos energetikos šaltinius, kurie mažiausiai kenkia aplinkai. Pane Rivazy kalbėjo apie galimą poveikį gruntiniam vandeniui, apie galimą jo taršą. Tačiau reikėtų pakalbėti ir apie tą žalą arba taršalus, kurie e, atsiranda naudojant anglį ar, ar atominę energetiką. Visus faktorius taip pat reikėtų įvertinti, išanalizuoti. Aš puikiai m, mm, suprantu, kad reikėtų statyti daugiau vėjo jėgainių, Tačiau kitas dalykas tos energijos akumuliavimas. Jeigu mes nesugeba to padaryti, jeigu mes negalime pagaminti mums reikalingo kilovatų kiekio per laiko vienetą per valandą, mes turime rinktis energetikos šaltinius vieną iš ketverių. Iš keturių. Žinoma, žinoma, galima sakyti, kad bent jau 40 procentų energijos reikėtų pasigaminti iš vieno energijos šaltinio, tačiau mes negalime uh, apriboti kitų valstybių galimybių. Jis kalbėjote, kad aš esu skeptiškas tam tikrų energijos šaltinių atžvilgių, tačiau aš toksai nesu, aš esu mokslininkas ir aš nenorėčiau būti neteisingai suprastas. Tūkstančiai profesorių visame pasaulyje kalba apie šią problemą, tačiau tai nereiškia, kad jie visi susivienijo, susitarė ir nori apgauti visą pasaulį. Pirmą reikėtų įrodyti, kad taip yra. Niekas nepateikė jokių įrodymų Mes žinome, kad šiltnamio dujų efektas egzistuoja ir mes turime galvoti, kaip jį įveikti. Kitas dalykas, mes turime įrodymų, kad tas šiltnamio dujų efektas kyla dėl e, žmogiškosios ūkininkavimo veiklos. Ir tokių pavyzdžių ir įrodymų mes turėsime daugiau ir daugiau. Ir šitas klausimas bus sprendžiamas dar šimtą metų, kadangi mes tik pradėjome apie jį kalbėti. Ačiū ministrui už atsakymus. Manau, kad pastar, per pastarąjį pusantros valandos mes aptarėme labai daug svarbių klausimų, kuriuos norime išspręsti, apie kuriuos dar kalbėsime ateityje. Aš noriu pažadėti, kad parlamentas tikrai stengsis būti konstruktyvus partneris Lenkijos pirmininkaujančios šalies partneris. Mes linkime jums sėkmės ir tikimės jūs pamatyti Strasbūro plenarinėje sesijoje, o gal kada nors ir mūsų komitete. Ačiū, ačiū jums, jūsų komandai ir sėkmės Lenkijos pirmininkavimui. Iki.